E, taip įvyko dėl kain, naftos kainų augimo ir žaliavų aug, kainų augimo. E, taip pat mažėjo ekonominės veiklos dėl tų sąlygų, kurios, kurios žinome įvyko darbo rinkoje. 2009 metais infliacija keletą mėnesių buvo neigiama. Ypač o, e, dėl naftos kainos pirmiausia. Jeigu atmestume energetikos ir maisto produktų kainas, kainų infliacija mažėjo jau nuo 2008 metų. Pirmiausia, buvo pastebimas mažėjimas tų kainų, kurios yra susijusios su e, kaštais reikalingais rankų darbų, darbų apskritai. Nuo 1,4 iki 1,9 procentų In, infliacija išaugo. Pirmiausia, kaip jau sakiau, dėl maisto produktų kainų augimo. Tačiau mes žinome, kad tas ekonomikos atsigavimas turi būti lėtas ir infliacija taip pat turėtų likti pakankamai nedidelė 2010 metais. Ir toliau tebelieka rizikos, kuri pakankamai subalansuota. Ir tai yra pasakytina apie vidutinį ir ilgai laikotarpį. tarpį Mūsų tikslas yra išlaikyti infliaciją žemesnę nei 2 procentai vidutiniuoju laikotarpiu, kai dėl kainų stabilumo norime užtikrinti, kad Europos centrinio banko vykdoma monetarinė politika liktų patikima ir stabili. Žvelgiant į monetarinį vystimąsi, galime pasakyti, kad mūsų vizija pasiteisino. 2009 metais metinis augimo procentas paskolų e, e, tarptautinio valiutos fondo įmonėms sumažėjo. Šis augimo procentas buvo neigiamas 2009 metais. Paskutinieji įvykiai monetarinėje rinkoje, kreditų rinkoje rodo, kad tos perspektyvos, kurias numatėme vidutiniam ir ilgam laikotarpiu, lieka, e, teik, e, lieka tokios, kaip mes numatėme. Augimo procentas buvo 0, e, minus 0,4 procentų, M3 vadinamojo. Privataus sektoriaus augimas turėtų būti stabilus artimiausiais mėnesiais. Reikia pasakyti, kad neigiamas ekonomikos augimas bankų sektoriaus privačiam sektoriui turėtų vystytis atsižvelgiant taip pat ir į tas paskolas, kurios skiriamos namų ūkiams. Ir čia procentas buvo teigiamas pastaraisiais mėnesiais. Pastaraisiais mėnesiais paskolos skirtos įmonėms taip pat rodė teigiamus rodiklius tai atitinka e, tas prognozes, kurias mes buvome pateikę. Europos centrinio banko valdyba peržiūrėjo tas finansinės operacijas tarp sausio ir gegužės mėnesio, kurios bankas buvo įvykdęs. E, lygis siekia 1 procentą, jis yra istoriškai žemas. E, tai reiškia 300 bazinių procentinių taškų. Valdytojų taryba yra tos nuomonės, kad palūkanų lygis lieka adekvatus ir kad jis turėtų būti išlaikytas vidutiniuoju laikotarpiu. Be palūkanų mažėjimo Taip pat buvo numatytos priemonės 2009 metais kreditams remti, kad būtų galima užtikrinti valiutų rinkos tinkamą veikimą bei tinkamas finansavimo sąlygas ir kad būtų galima pagerinti kreditų injekcijas į ekonomiką. Tai yra tos priemonės, kurios padėjo mums pasiekti užsibrieštų tikslų. Tos priemonės mums padėjo peržiūrėti ar tinkamas yra e, lygis e, tų palūkanų, kurios bankai taiko namų ūkiams ir, ir įmonėms. Mes reagavome taip pat į krizę ir mes įsipareigojome taip pat daryti viską, kad būtų užtikrintas kainų stabilumas. Tai buvo labai svarbus dalykas, siekiant užtikrinti pasitikėjimą ir siekiant išlaikyti kainų stabilumą vidutiniuoju laikotarpiu bei užtikrinti ekonomikos atsigavimą eurozonoje, tuo tarpu, kai konjunktūra buvo tikrai labai sudėtinga. Norėčiau pabrėžti, kad kai ECB priemi monetarnės politikos šias visas priemonės, normatyvinės priemonės, e, jau tada buvo mąstoma apie progresinę politiką. Pirmiausia buvo keliamas tikslas užtikrinti, kad vyks ekonomikos augimas. Euro sistemoje buvo atsisakoma nenormatyvinių priemonių, kurios nebebuvo būtinos tos priemonės po truputėlį e, bus, nu, po truputėlį išnyks ir tai yra reikalinga tam, kad nebūtų iškraipoma rinka. Jeigu jos būtų taikomos per nelyg ilgą laiką, iškraipimų gali ir nepavykti išvengti. Būtent dėl to 2009 rugsėjį ir 10 metų pradžioje mes nusprendėme po truputėlį atsisakyti kai kurių likvidumo neįlinių priemonių ir nusprendėme peržiūrėti, kiek brandžios yra e, numatytos ilgalaikės finansinės operacijos. Kovo pradžioje mes nusprendėme grįžti prie e, procedūros, prie naujų finansinių procedūrų ir mes pradėjome nuo tų operacijų, kurios turi būti vykdomos jau netrukus. Mes steiksime reikiamą likvidumą e, Europos bankinėms institucijoms atlikdami bankinės operacijas, e, remdamiesi aiškiomis, aiškiomis taisyklėmis ir tiek, kiek to reikės, bent jau iki spalio mėnesio, tam, kad būtų galima palengvinti kreditų patiki, patekimą į europinę ekonomiką ir kad būtų galima tuo būdu dar labiau ekonomiką gaivinti. Nereikia nei sakyti, kad jeigu kyla rizika kainų stabilumui, mes imsimės reikalingų priemonių, jeigu tokia rizika iškiltų. Pone pirmininkė, dabar porą žodžių apie fiskalinę politiką. Eurozonoje situacija 9 metais stipriai pablogėjo, taip nutiko dėl ekonomikos susitraukimo, fiskalinė politika bei biudžetinė parama ūkiui. Tai nulėmė statistika rodo, kad uh, Eurozonoje vidutinis deficitas įaugo 8 metais 2 procentais vidutiniškai ir beveik 3 procentais 9 metais. Iš 16 eurozonos šalių 13 jau uh, viršyje deficito ribas, o šiais metais visos eurozonos valstybės turės rekordinį deficitą maždaug 3 procentų pagal atnaujintas stabilumo programas artimiausių metų fiskalinė situacija nepagerės daugelį valstybių, bent jau iki 11-12 metų, o viešųjų finansų prastėjimo mastas yra didelis, bei atnaujinta stabilumo programa numato, kad viešasis įsiskolinimas 80 67 procentus pasieks 12 metais, o 7 metais buvo 67 procentas. Tai reiškia 21 procentinių punktų daugiau mm, bus valstybė, didesnė bus valstybės skola nei prieš penkerius metus. Dideli mm, deficitai artimiausių metų tikrai niekur neišnyks. Fiskalinės pozicijos prastėjimas ypač aštriai pasijuto atskirose eurozonos narėse – Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje. Ten e, deficitai viršė 10 procentų devintaisiais metais. Kalbant apie Graikijos deficitą devintaisiais metais, tai pamatėme didelius deficitus, bei tai sukėlė neigiamą e, reakciją finansų rinkose. Graikija ėmėsi finansinių konsolidacinių priemonių kovo mm, mėnesį šiais metais. ECB sveikina tokius žingsnius, kadangi e, reikia pasiekti labai ambicingų biudžetinių tikslų dešimtaisiais metais. Visos šios priemonės turi būti įgyvendintos laiku bei efektyviai. Nors ne graikų vyriausybė visiškai įsipareigojo įgyvendinti visas priemonės iki dešimtųjų metų pabaigos, o eurozonos valstybės bei eurogrupės e, nariai įsipareigojo teikti Graikijai pagalbą, dėje finansinių rinkų įtampa auga. Būtina, kad dabar, dabar rengiama ekonominė programa, kurią rengė komisija ir kad ECB, TVF bei Graikijos vyriausybė susitartų dėl konstruktyvių fiskalinių priemonių, struktūrinių reformų, jos turėtų panaikinti priežastis, kurios lėmė graikų fiskalinės problemas. Norint užtikrinti viešųjų finansų stabilumą bei užtikrinti šalies konkurencingumą, būtina tą padaryti bendrai, brožais kalbant. Egzistuoja būkštavimas, kad finans, e, de, finansiniai deficitai e, eurozonoje ir kitur sumažins pasitikėjimą viešaisiais finansais bei pakenks ekonomikos augimui bei finansiniam stabilumui. Dabartinėmis aplinkybėmis stabilumo ir augimo paktas kurio tikslas buvo užtikrinti sveiką bei sėkmingą fiskalinę politiką, susidūrė su didžiausiu iššūkiu nuo patvirtinimo 1997 metais. Dabar labai svarbu, kad visos eurozonos narės uh, griežtai laikytųsi pakto nuostatų. Išteigi, yra ir teigiamų e, žinių, atnaujinta stabilumo programa rodo, kad e, nors deficitai yra dideli, bet jie bus panaikinti pagal galiojančias tarybos, pagal galiojančius tarybos terminus. Vyriausybės išlaidas ketinama mažinti, tačiau šios išlaidos parodo, kad e, jas būtina sumažinti, kad sumažėtų fiskaliniai deficitai. Kai kurios stabilumo programos e, rodo, jog e, taupimo siekiai nėra pagristi mm, tinkamomis priemonėmis ilgalaikėje perspektyvoje ypač, o ilgalaikėje perspektyvoje stabilumo programas dažnai yra grindžiamos optimistiniais ekonominiais rodikliais. Čia e, norėtumėme pabrėžti, kad ECB sveikina Europos vadovo tarybos kovo 25 dienos išvados, kur išreiškiamas pasiryžimas stiprinti bei gerinti institucinę sąrangą bei įtvirtinti biudžetinę discipliną, discipliną bei užtikrinti tvarus viešuosius finansus. Yra specialioji darbo grupė, kuris teikia vėliausius pasiūlymus bei ieško galimybių kaip gerinti situaciją dabartinėje teisinėje situacijoje. Reikia skatinti nacionalinės vyriausybės vykdyti tokias politikos ypač gerais laikais, kurios užtikrina viešųjų finansų stabilumą bei taip pat užtikrina, kad ekonomikos stebėjimas e, leidžia imtis efektyvių ekonominių priemonių užkertančių kelią biudžetiniams pavojams bei padedančių stiprinti konkurencingumą. Pone pirmininkė, baigsiu pristatymą kalbėdamas apie finansinį reglamentavimą bei priežiūrą. Dėl reguliavimo reformos, kurią nustatė G20 lyderiai, pasakysiu, jog daug darbų daroma, vyksta, tačiau negalime sustoti. Būtina jog e, reguliavimo reformos dinamika neišnyktų, dar daug ką liko nuveikti. Tai yra būtina, jog planuotos, re, planuojamos reformos e, padėtų sukurti suderintą globalią reguliavimo erdvę. Taip pat būtina, kad Bazelio komiteto pasiūlymai dėl kapitalo reikalavimų, bankų buferių bei stabilumo būtų tinkamai gyvendinti, bei pasiūlymai būtų baigti renkti dešimtųjų metų pabaigoje. Trečia, taip pat turime užtikrinti, kad reglamentavimo struktūra apimtų visas sistemiškai svarbės finansų institucijas, o moralinių pavojų grėsmė būtų išspręsta. Europos Sąjungoje kapitalo reikalavimų direktyvos sustiprinimas turi būti įgyventintas, bei būtų kuo greičiau sustarta dėl alternatyvių fondų valdytojų direktyvos. Kalbant apie Europinę priežiūros struktūrą, būtina pažymėti, jog teisėkuros procesai bei komisijos pasiūlymai būtų aptarti bei dėl jų susitarta kaip įmanoma greičiau. Reikia, kad visos pusės kaip įmanoma greičiau susitartų dėl teisinio teksto. Tai leistų Europiniai priežiūros struktūrai jau nuo 11 metų pradžios pradėti funkcionuoti. Negalime rizikuoti prarasti turimą iniciatyvą. ECB tikrai padarė didelę pažangą pasirengdama e, procesams, bei siekdama, kad galėtų gerai atlikti naujasias užduotis, vos tik jos iškils. ECB ir Europos investicijų bankas, kitos finansinės investicijos bendradarbiaus tarpusavėje, tačiau visa tai nedarys jokios įtakos ECB veiksmams bei užduočių įgyvendinimui. Visos šios užduotis aiškiai vardintos sutartise svarbiausia ECB, svarbiausias ECB uždavinys yra išsaugoti kainų stabilumą, o vieninga monetarinė politika turi padėti tą padaryti. ECB bei kitos finansinės struktūros yra visiškai savarankiškos, atlikdamos sutartimi patikėtas joms užduotis. Tačiau e, pažymėsiu dar kartą, jog tikrai nebus prieštaravimų tarp ECB siekio išsaugoti kainų stabilumo bei e, tų užduočių, kurių tikslas finansinį stabilumą išsaugoti. ECB rekomendacijos nieko nesakys apie mm, ECB B monetarinę politiką bei centrinį banko politiką tose šalėse, kurios nepriklauso eurozonai. Toliau makrolygio rizikos mažinimas mm, gali padėti gerinti situaciją, užkirsti kelią sisteminiams pavojom bei sumažinti jų efektus, jeigu vis dėlto tokie pavojai, pavojai nepavyks išvengti. Noriu pasakyti, kad savalaikis bei geras reguliavimo bei priežiūros reformos įgyvendinimas – bei naujos teisinės struktūros dėl makro lygio rizikos mažinimo mm, įgyvendinimas tikrai padės sumažinti sisteminę riziką bei sustiprins Europos finansinės sistemos atsparumą. ECB didelė garbė, e, kad jam patikėta tokia, mm, toks vaidmo būtent makro lygio rizikos mažinimas eurozonoje. Aišku, uždavinys labai daug jėgų reikalaujantis, bet esu visiškai įsitikinęs, kad ECB kartu su nacionaliniais centriniais bankais bei visai, visomis es valstybėms narėmis sugebės atsakyti į iškilusius iššūkius, ponė pirmininkė, e, gerbiami nariai. Mano šiandienos pristatymą atsistatymas šiandien yra paskutinis kaip ACB vicepirmininko, Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už labai konstruktyves bei šiltas diskusijas per praėjusius aštuonerius metus. Visuomet džiaugiausi galimybę bendradarbiauti su mm, Ekon komitetu, taip pat džiaugiuosi mm, vykusiomis vaisingomis diskusijomis. Ačiū jų, už jūsų dėmesį, o dabar esu pasirengęs atsakyti klausimus. Thank you. Uh, thank you. Ačiū ponui, ponui papadėjimus. Manau, kad plojimai rodo, jog mes tikrai iš savo pusės taip pat pripažįstame, kad su jūsų šio komitetu palaikėte tikrai puikius santykius. Santykiai buvo draugiški, darbingi, jums būnant Europos centrinio banko vicepirmininku. O dabar perėsim prie klausimų ir atsakymų. Pasakysiu pavardės kolegų, kurie norėtų klausti. Užsirašė yra 20 kolegų. Saraše girdite šias pavardės. Šuntis, Ar dar kas nors norėtų klausti? Okay, well, I'll go first to Wolf Klintz. Wolf Klintz turi galimybę klausti pirmas. And, um ponė vicepirmininkė, ačiū, kad atvykote pas mus. Jūsų paskutinis paliestas klausimas yra pirmasis mano prioritetų sąraše. Sekundėlė, Vulfai, toj susirasime reikalingą vertimo kanalą. Funkcioniert's? Ja, Herr Vize. Taigi, vicepirmininkė, jūsų paskutinis paliestas aspektas yra pirmas mano prioritetų sąraše. Norėčiau Jums nuoširčiai padėkoti už Jūsų darbą eurozonai bei bendrajai valiutai. Jūs e, buvote atkaklus kovotojas už eurą, jo stabilumą buvote visuomet pasirengęs, e, visuomet atvykti pas mus, sustikti čia e, bei Frankfurte. Ačiū Jums už tai. Tris aspektus norėčiau paliesti. Pirmiausia, krizė Graikijoje. Netmetama galimybė, kad pagalbos paketas galų gale bus suderintas su e, e, tam tikrų skolų nurašymų. Tikrai daug Europos bankų yra tarp skolintojų Vokietijoje, Prancūzijoje, jos finansavo Graikijos skolą e, dešimtimis milijonų, šimtais milijonų ir jeigu jos, jie atsisakys savo reikalavimų, tai sumažės e, skola keliasdešimčia procentų, bet tai apsunkins šių bankų situacijai. Ar nemanote, jog po tokio įvykio gali kilti antroji bankų krizė? Toliau uh, Mano gimtinėje mm, Vokietijoje nemažai ekonomistų sako, kad e, tas restruktūrizacijos paketas, kurį turi vykdyti Graikija, iš principo savyje slepia riziką, kad po recesijos mes sulauksime gilios depresijos. Tai nėra mano nuomonė. Tačiau jūs, e, jį reiktų atkreipti dėmesį pono Briuningo, paskutinio Vokietijos kanclerio iki nacionalsocialistų valdymo, kuris tą būtent ir darė, mažino valstybės išlaidas, e, radikaliai taupė, o po to kilo didelė depresija. Toliau stabilumo augimo paktas, kuriam jūs jaučiatės asmeniškai labai įsipareigojęs, turėtų išspręsti problemą, dėl bendros valiutos ir bendros monetarinės pol politikos, bet neįsprendžia bendros fiskalinės politikos trūkumo. Nemanote, kad paktas yra nepakankamas ir ne tik todėl, kad dauguma jį nuolat pažeidinėja, bet ir dėl to, kad vienas stabilumui aktuolus E, elementas konkurencingumas pakte neaptariamas. Pavyzdžiui, Ispanija trumpai prieš krizę turėjo perteklinį biudžetą, bet dėl e, nekilnojamo turto burbulo sprogimo, dėl prastėjančios konkurencinės situacijos e, turėjo panirti į raudonus skaičius, taigi turi biudžeto deficitą. Kaip manote, kaip galime ateityje išspręsti šią problemą? Ačiū. Uh, a... Manau, kad reikėtų surinkti keletą klausimų, grupę klausimų pateikti, o paskui galėsite atsakyti. Prašom, kolega, klausti. Labai ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau vicepirmininkui padėkoti už pristatymą. Buvo labai išsamus ir įdomus pristatymas. Turiu užduoti porą klausimų tikslių klausimų, pirmiausia dėl darybų, kurios šią savaitę vyksta tarp Europos centrinio banko, eurozonos, tarptautinio valiutos fondo ir Graikijos valdžios institucijų. Aš norėčiau mm, pakalbėti būtent apie tą susitarimą, e, kuris, e, kuriuo bus grįstas e, palaikymo mechanizmas. ECB vaidmuo ir taip pat norėčiau paklausti, kaip ECB galėtų šiame paramos mechanizme dalyvauti dėl biudžeto problemų eurozonoje, dėl išvados. Tai prasme, kad 13 valstybių eurozonoje turi biudžetinių problemų. Jūs kalbėjote apie Graikiją, kalbėjote apie priemonės, kurių buvo imtasi ir kurios jau dabar įgyvendinamos Graikijos valdžios institucijų. Taip pat jūs sakėte, kad tokių priemonių reikia, jos labai ambicingos, tačiau jų reikia. Ir kad nepaisant tų priemonių e, ir toliau, e, toliau didėja spaudimas rinkos, rinkoje Kaip Jūs manote, kodėl e, tas koncentruotas rinkos spaudimas atsiranda? Ar Jūs manote, kad jis atsiranda dėl to, kad rinkos praranda pasitikėjimą šalia tų priemonių, kurios buvo paskelbtos Graikijoje ir kurios dabar jau ten įgyvendinamos. Ar jūs manote, kad šitas spaudimas yra patiriamas tik tais Graikijos, ar jisai liečia visą eurozoną. Ponas vicepirmininkė, ar galima, ar gali atsitikti taip, kad ECB politika bus peržiūrėta? Ta prasme, bankas bankui šalis kažkokia negali duoti tiesiogiai pinigų, tik finansiniai bankai gali duoti pinigų šaliai, nes e, kitaip dar turbūt būtų didesnis. Ačiū, ponė Papadėjimus, už jūsų pranešimą ir ačiū už atvykimą į posėdį. Mes tikrai pasisakome, aš štai čia, sako kalbėtojas, mes tikrai pasisakome už Europos centrinio banko nepriklausomybę. Tačiau mes norėtume pamatyti to paties lygio e, politikų nepriklausomybę priimant sprendimus. Dažnai šiame komitete yra sakoma, kad mes kalbame, kad kai kalbame apie ECB pareigas susijusią su uh, fiskalinė konsolizacija, matome, kad kyla tam tikrų nesklandumų. Užtikrinti fiskalinį stabilumą yra jūsų pareiga nes tai yra politinis sprendimas ir tai padeda mums susitarti, kaip mes siekime mūsų visos eurozonos e, finansinės veikatos. Žinoma, jūs teisingai sakote, kad kai deficitas per didelis, tai tuomet blogai. Tiesiog e, ne, kalbėti, kiek reikia mažinti e, išlaidas, yra ne centrinio banko reikalas, yra mūsų, tai yra šalių reikalas. Viešasis sektorius ekonomikoje E, aiškiai rodo, kiek efektyvi yra to šalies ekonomika. Pažvelkite į sveikatos apsaugos sektorių. Tai pirmiausia yra privataus sektoriaus reikalas. 60 procentų BVP, 6 procentų BVP yra išleidžiama būtent čia. Tad prašau, aš norėčiau paraginti Europos centrinį banką, jeigu norite likti nepriklausomi, gerbkite ir politiko sprendimų politinių prieimėjų nepriklausomybę. Toks būtų mano komentaras. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Manau, kad turime jau keletą klausimų ir dabar jūs galite į juos atsakykite. Mes matome, kad laukia jau kiti kolegos, o dabar prašom atsakyti. Okay, I'll, uh, take them one after the other, although there are some interrelations. Na, klausimai e, pakankamai skirtingi, bet tarp jų yra tam tikras ryšys. E, pirmasis klausimas dėl besivystančios krizės bei kyla e, valstybėms įvairiausių pavojų. Ar nekils dėl to antroji bankų krizės? Iš principo nemanoma, kad tokia grėsmė yra. Aišku, bankų sistema eurozonoje ir bendrai Europos Sąjungoje vis dar prisitaiko, finansinio sverto procesai vyksta, nors e, jie sulėtėja. Tikrai negalima atmesti galimybės, kad artimiausiais metais, kai dėl silpno ekonominio augimo bankų nuostoliai nurašymai auks, dėl to kyla e, neigiamų pavojų grėsmė bei gali finansinės sistemos silpnumas vėl persimesti į realią ekonomiką, o kaip dėl valstybinių deficitų, valstybinių biudžetų silpnumo, e, bankai turi suvokti, jog egzistuoja tam tikras pavojus, tačiau iš principo, manyčiau, kad jau išėjome iš krizės bankų sistemoje. laukiamas ekonomikos atsigavimas, nors ir pakankamai silpnas, ne, tikrai e, pabrėž teigiamus procesus, juos sustiprins. Taip pat e, yra siūloma, kad fiskalinės konsolidacijos programos su tikslais artimiausių metų sumažinti didelių deficitus iki mažiau nei 3 procentų gali e, iššaukti didelę ekonominę depresiją su visomis jos pasiekmėmis. Iš principo pasakysiu, jog negalime iš, automatiškai daryti išvados, kad fiskalinė konsolidacija, ypač vykstanti per keletą metų, turės bendrą neigiamą efektą ekonomikos bei ūkio augimui, sakyčiau priešingai. Maničiau būtina atskirti tarp trumpalaikių laikinų efektų, kurie gali būti neigiami, bei fiskalinės konsolidacijos m, mm, ekonominių požiūrių, kurie duos didelę naudą ūkiui. Tokios naudos galime tikėtis, Būtent dėl to fiskalinė konsolidacija bei viešųjų finansų tvarumas yra mūsų pamatinis politikos tikslas. Jeigu tokių priemonių nebus imamasi, neišvengiama, e, sulauksime e, įtakos palūkanų normoms bei visą tai duos neigiamų poveikį ekonomikai. Skaid, e, sėkmingų, sude, subalansuotų viešųjų finansų tikslas palaikyti ūkio augimo ilgalaikėje perspektyvoje. Laukiu to, kad e, tose šalise, kur fiskaliniai taupimai trumpuoju laikotarpį yra vykdomi, e, bus sulaukta naudos ilgalaikėje perspektyvoje, kadangi tokių fiskalinių pokyčių efektas bus jundamas, e, nes skolos aptarnavimo kaštai bus mažesni, bei vis tos papildomos lėšos bus skiriamas e, ekonomikos augimui skatinti. E, tęsiant fiskalinę konsolidaciją, e, visi neigiami procesai, kuriuos mes matome Graikijoje ir kitur, išnyks, bei tai susijęs su jūsų trečiuoju klausimu. Fiskaliniai pokyčiai turi būti derinami su struktūrinėmis reformomis. Jų tikslas padidinti produktivumą, padidinti konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Būtent tokiais būdais ūkio augimas bus palaikomas. Aš pritarčiau, kad pastaraisiais keletų metų ekonomikos stebėjimas euro zonoje ES vis nebuvo tinkamas ir adekvatus tikrai nepadėjo užtikrinti reikalingos fiskalinės disciplinos, ypač augimo metais. Būtent tokiais metais reikia fiskalinius, e, fiskalinius buferius mm, užsiauginti, tačiau tas ekonomikos stebėjimas, na stebėjimas gal pats ir vyko, bet nepavyko e, įvertinti neikiamo poveikio kurancingumui ir finansinį disbalansų. E, o visa tai darė įtaką konkurencingumui mm, ES bei sangaudai ES. Aš trumpai savo įžangoje apie tai kalbėjau. norėtumėme, kad iš vienos pusės būtų sustiprintas stabilumo ir augimo paktas bei institucinė sąranga, kuri pradės e, susikaupti fiskaliniams disbalansams bei rizikoms, o iš kitos pusės ekonomikos stebėjimas bus stiprinamas, keičiamas kad būtų galima mm, išsiaiškinti konkurencingumo skirtumus, bei būtų galima imtis skubių veiksmų konkurencingumui atkurti, bei eurozonos e, ekonomikų efektyvumui didinti. Kaip jau minėjau, mes šioje srityje pasiūlymų e, esame pateikę. ECB padėtis dėrybose esame vieni iš partnerių kartu su mm, komisija, TVF. Padedame rengti programą kartu su Graikijos valdžia. Darbai turėtų būti baigti e, kol, tol, kol bus priimtas sprendimas dėl finansinės paramos mechanizmo aktyvavimo. Aišku, čia ypatingą dėmesį skiriame klausimas susijusiams su po, fiskaliniais pokyčiais, tai yra programos esmė, bet kartu susiję ir su reformomis grįžtų prie ankstesnio klausimo. Jų, jų tikslas sustiprinti Graikijos ekonomikos konkurencingumą. Mūsų pirmininkas vieną aspektą nuolat pabrėžė. Eurozonoje bei ES e, būtina, kad nacionalinės e, darbo rinkos, ekonominės, visos kitos e, pastangos turėtų visiškai atitikti ECB vieningos monetarinės politikos tikslą, kad infliacija neviršytų 2 procentų. Maničiau, tai yra labai svarbus, svarbi gairė įgyvendinant nacionalinės politikas. Tikrai negalima sutikti su tuo, jog ateityje nacionalinė inflecija stipriai skirtusi nuo mūsų 2 procentų tikslo. Manyčiau, jog tokia gairė tikrai padės rinkti geresnės politikas fiskaliniai bei darbos sektoriuose. ECB praktinė veikla e, gali būti tik kaip e, tam tikro subjekto, kuris e, perdoda mokėjimus, bet jokio kito vaidmens ECB tikrai nesijims ir negali imtis. O tikrai baigėsi e, mūsų laikas ir tai yra dar viena krizė. Dar pasakysiu, jog rinkų reakcija buvo įvairialypė. Daugiausia susirūpinimo e, kelia Graikijos fiskalinis stabilumas bei šalies sugebėjimas refinansuoti savo skolas trumpuoju laikotarpiu. Daug apskritai netikrumų egzistuoja, tačiau dabar svarbiausia pažvelgti, kaip šita programa įrengiama, kaip ji bus įgyvendinta, tikimės, kad tai bus padaryta sėkmingai bei laiku. Dėl e, pastabos, kad e, ECB nuolat kerta per išlaidas, siekdamas sumažinti deficitus. Pasakysiu štai kaip. E, viešųjų finansų deficitas nebūtinai e, yra efektyvumo rodiklis, tačiau dažnai yra. Jeigu pažvelgsime į šalių patirtį per daugelį metų, aišku, yra išimčių, kai kuriam šalis pavyko suderinti didelį deficitą su efektyviu viešuoju sektoriu, tačiau daugeliu atveju patirtis tikrai liūdna. Taigi mes čia jokios politikos nevykdome. Aš apie tą kalbėjau savo įžangoje. Susitekdami ties išlaidomis turime suvokti to svarbą. Patirtis liudyja, kad uh, turimiais įrodymais, tai yra efektyviausias būdas sumažinti tvariai fiskalinį disbalansą. Visa kita yra nacionalinių vyriausybių rankose, bet mes tiesiog parodome, koks būdas būtų e, geriausias. Tai tikrai nėra politinis pareiškimas, tiesiog mes parodome, kokia yra istorinė patirtis. Usual, got... Kaip paprastai kyla problemų, kai užduodami tie klausimai, kur reikalingi detalūs atsakymai. Turime dar šešis žmonės sąraše, kurie norėtų pasisakyti, daugiau užsirašyti nebeleisime kitiems klausėjams ir turime labai nedaug laiko. E, matome, kad dar kolegų daug laukia pasisakyti, gal šiek tiek tą laiko nustatytą limitą galėsime ir peržengti, bet nedaug. Norėčiau pasakyti, kad kolegos turėtų apsiriboti minutę ir pateikti tik vieną klausimą. Kolega Šuntis, prašau. Ačiū, Pone pirmin, vicepirmininkė Papademas, labai džiaugiausi, kad jūs čia, labai dėkoju Jums, kad atvykote, taip pat ačiū už pristatymą, o mano klausimas yra susijęs su Graikija. Tačiau atsakymas, aišku, atsakymo iš jūsų tikiuosi ne kaip iš Graiko, o kaip iš ECB vicepirmininko. Pirmas klausimas. Kaip Jūs manote dėl tartautinio valiutos fondo dalyvavimo eurozonos e, reikaluose. Kodėl to dalyvavimo reikia? Ar jūs tai neramina, ar jūs sutinkate su tuo dalyvavimu? Jūs, Centrinis bankas, kaip į tai žiūrite? Ar Centrinis bankas galvoja, kad jeigu kartais tokia pati procedūra bus taikoma Portugalijai ir kitoms šalims, tai bus kažkas labai jau dramatiško. Jeigu Tartautinis valiutos fondas nustatytų naujas taisyklės, nes biudžeto sveikatinimo e, programa e, netinka, sakykime, tai kokį tada vaidmenį atliktų ECB? Dėkoju prašom neužduoti tokių klausimų su atsakymais. Būtų negražu palikti ponui papadėjimus, palikti 3 minutės atsakyti 20 klausimų, pavyzdžiui. Kitam klausiai žodis, prašau. Labai trumpai. Skaičiau jūsų metinę ataskaitą. Ir man susidarys spūdis štai koks. Aš manau, kad vidaus disbalanso uh, problemos ir skirtumų tarp valstybių narių nėra pakankamai aiškiai pabrėžta metinėje ataskaitoje. Tačiau, kalbant, tačiau tai yra labiau iš, iškelta, kalbant apie moni, monetarinę politiką. Aš manau, kad tai yra silpnoji ataskaitos pusė. Aš norėčiau pasakyti pastabą gal jau negu klausimą užduoti. Po vizito į Europos centrinį banką mums kyla klausimų dėl ES teisių jūsų institucijoje. Manau, kad svarbu yra atsižvelgti į tai, kaip traktuojami jūsų banko darbuotojai. Ne viskas yra gerai ir šį beitą reikia nuveikti šioje srityje. Kadangi dar jums reikia palikti laiko pasakyti, čia sustosiu. Kolegė Stailer, prašau. Thank you, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė papadėjimas Labai trumpas klausimas. Kokių esminių dalykų galime pasimokyti iš Graikijos krizės? Mes su, esame susipažinę su jūsų metiniu pranešimu ir daugelis komentatorių minėjo apie tai, kad susirūpinimą keliančioje situacijoje atsidūrusi ir Portugalija. Kyla, pavyzdžiui, viešiesiams finansams didžiulis pavojus Vokietija, ben, Belgija ir daugelis kitų šalių taip pat gali patirti panašių dalykų, jeigu neišmoksime tų pamokų, kurias e, turime išmokti iš Graikijos krizės. Ir galiausiai jūs, e, ko gero, jau žinote, kas bus jūsų pasiekėjas, kas jūs pakeišėme pose. Pirmininkė. Ponas Viktor Konstantijos bus kitas žmogus, kuris dirbs pono papadimos vietoje. Herr Papadimus, im Namen Pone Papadimus. Socialistų ir demokratų vardu norėčiau Jums padėkoti už tai, kad pastaraisiais metais nuveikėte, bendraudami su mūsų parlamentu. Situacija sudėtinga, nukentėjo ne tik Graikija, bet ir kitos šalis komisija prabilo, jog reikia europietiško mechanizmo, buvo kalbama tam tikrą europinę instituciją, kuri užtikrintų, jog mes galėtume užtikrinti nuo spekulacijų nepriklausomą valstybių finansavimą. Pone Papadimus, mane domina jūsų nuomonė dėl šio pasiūlymo ir kadangi tai yra jūsų paskutinis susitikimas su mumis, tikrai neprieštaraučiau, kad išreikštumėte drąsiai savo asmeninę nuomonę bei neapsiribotumėte oficialią banko poziciją. Okay, and the last two speakers, first it's Werner Langen and... Werner Langen ir Anikė Dėrui yra paskutiniai du asmenys, kurie klaus. Pone Langen, jūsų eilė. Jūs regis nenorite klausti, ar ne? Žodis kolegiai tada. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu du klausimus. Viena vertus dėl reformos susijusios su peržiūro. E, pra, prašau neskubėti. Pirmasis klausimas dėl priežiūros būtina prižiūrėti visą priežiūros sistemą, ją reformuoti, kad kuo greičiau viskas vyktų. Europos parlamente vis dažniau kalbame apie europinį sprendimą, ypač siekia veikti bendrai. Taip pat mums reiktų, kad bankus prižiūrėti Europinė taryba, ECOFIN taryboje bei Europos komisijos pasiūlymuose kalbama apie nacionalinę priežiūrą su uh, europiniais elementais. Parlamentas nori europinės priežiūros, tačiau taryba ir komisija nėra tokia ambicinga. Ir labai trumpas klausimas. Esbo. Uh, atsiprašau, kad uh, Eurogrupėje ir ECB valdyboje dirbtų ne tik eurozonos narės, tas būtų svarbu. With regard to the involvement, uh... Žvelgiant į TVF įsitraukimą į šios projektus, norėčiau pasakyti, kad paprastai ši institucija visada dalyvaudavo teikdama techninius patarimus ir paramą. Sprendimas buvo priimtas dėl to, kad jeigu tektų aktyvuoti finansinės pagalbos mechanizmą, e, tuo pat metu veiks ir TVF, ir e, eurozonos narės, ir tai būtų visai priimtinas sprendimas. Svarbu yra štai kas. Svarbu, kad ta programa, kuri bus parengta, kaip jau sakiau anksčiau, būtų įgyvendinta taip, kaip numatyta, laiku ir tai padėtų spręsti fiskalinės problemas. Neturėtų kilti didelių sunkumų siekiant bendros pozicijos. Tarybose, aišku, kartais išsakomos ir skirtingos nuomonės, bet aš manau, kad bus su tuo aktyviai dirbama ir bus rastas sutarimas. Visos institucijos bei Graikijos vyriausybė turi tą patį tikslą šiuo atveju. Manau, kad mūsų ataskaitoje pakankamai yra pabrėžiamas vidinis disbalansas tarp ES valstybių. Esu apie tai kalbėjęs ir čia, ir kitose forumuose. Labai svarbu stebėti tą disbalansą. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad konkurencingumo lygis valstybių narių yra skirtingas. Ir mes visą laiką pabrėždavome šiuos aspektus. Norėčiau pasakyti, kad per pastaruosius dviejus metus ECB buvo sustiprintas profesinių sąjungų vaidmuo, kalbant apie darbuotojų situaciją. Yra įvykę naujų poslinkių. Kai dėl Graikijos fiskalinės krizės, ką reikėtų išmokti? Manau, kad visuomenė ir valdžiaus institucijos puikiai supranta, kad svarbu yra pasiekti E, taip vadinamą sveiką fiskalinę poziciją. Tam reikia reformų, kad ekonomika taptų efektyvesnė. Panašios problemos, bet ne vienodo laipsnio, aišku, yra patiriamos ir kitų šalių. Vienoms labiau tenka pasitemti fiskalinės politikos rytyje, kitoms gerinant konkurencingumą ir aš manau, kad patirties jau yra Kai kas iš mūsų jau sakė, kad reikia laiku įspėti, reikia laiku perspėti, kad reikia viena ar kitai šaliai pritaikyti vienas ar kitas priemonės, kad ši atkurtų savo konkurencingumą ar sutvarkytų kitas problemas. Tai štai tą ir galėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra pozityviai dirbti ir galime pasakyti, kad e, iš tos krizės svarbiausia ir buvo išmokti to, kad svarbu laiku apie problemas prabilti ir laiku jas spręsti. Jūs taip pat paminėjote labai didelio iššūkio reikalaujantį projektą. Norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė yra štai kokia. Banko vaidmuo artimiausių metų yra sustiprinti egzistuojančią institucinę sąrangą ir taip pat užtikrinti geresnę priežiūrą nes priežiūrai stiprėjant ir platėjant labai svarbu yra užkirsti kelią panašioms krizėms. Prevencija yra tas dalykas, kuris mano supratimu yra svarbiausias. Mes turėtume labiausiai pabrėžti prevenciją. Ir tuomet galbūt reikės mažiau naudotis mechanizmais, kurie padeda spręsti jau įvykusias krizės. Tas mechanizmas, kurį reikia įdėkti, paprastai reikalauja iš ankstinio apmąstymo, pasirengimo Reikia būtinai e, laikyti sutartyse numatytų taisyklių ir labai svarbu, kad būtų laikomasi taisyklių susijusių su turimais ištekliais. Svarbu, kad būtų vengiama nepamatuotai atsitiktinumų, labai svarbu laikytis numatytų mechanizmų. Vienas dalykas yra dirbti, e, sprendžiant krizės sukeltas problemas. Kitas dalykas yra dirbti, E, kad tų krizių ateityje būtų išvengta. Tai yra du svarbiausi dalykai. Dar vienas kitas dalykas dėl priežiūros reformos. Mes labai vertiname tą poziciją, kurią pateikė Europos parlamentas ir šis komitetas šiuo klausimu. Tačiau mes manome, kad komiteto siūlymai susiję su uh, makro priežiūrinėmis priemonėmis kol kas yra ne visos taikytinos. Žinoma, galima numatyti tam tikrą veiksmų laisvę nacionalinėms institucijoms, tačiau vykdant makro priežiūrinius veiksmus taip pat reikalinga ir stiprinti bendradarbiavimą bei koordinavimą priežiūrinėje srityje. Taip pat svarbu E, kad būtų aktyviai dirbama kartu visiems koordinuoti veiksmus užkertant kelią būsimoms krizėms. Dėkui. Ačiū Jums labai, ponė vicepirmininkė. Nebejoju, kad mes visą rytą būtume turėję apie ką su Jumis kalbėtis. Deja, klausimų labai daug, taip pat teks priežiūros e, klausimų paketą apsvarstyti ir balsuoti. Dar kartą noriu padėkoti už tai, kad atvykote. Ačiū už visas pastangas per visus darbo metus. Dėkui, kad nuolat būdavote pasirengę atvykti pas mus, atsakyti į klausimus per tokį tikrai nesažininkai trumpą laiką. Ačiū Jums ir linkime kuo didžiausios sėkmės ateities darbose. Dėkui. Tikrai buvo nepaprastai malonu kalbėti su Jumis. Okay, colleagues, we'll move on to the... Kolegos, po sekundės pereisime prie balsavimo. Keletas e, minučių surasti balsavimo sąrašus. Bei e, taip pat keletą minučių, kurių man reiks išlydėti mūsų svečiui. Right, colleagues, I hope you've all got voting cards in case something gets close. Kolegos, m, mm, tu, tikiuosi, kad esate apsirengę balsavimo korteles, jeigu re, rezultatai kartais būtų neaiškus. Right, with the hammer. Okay. The way, so. Okay, members. Um, Gerbiami nariai, reiktų pradėti balsavimus, didelių prieštaravimų nelaukiame. Salėje bus daugiau šviesos, žaliuzės buvo nuleistos tam atveju, jeigu ECB pirmininkas būtų norėjęs pateikti kažkokią vaizdo prezentaciją. Tačiau dabar Saulės šviesa apšvies mūsų demokratijos, demokratijos procesus. Dabar dešimtasis klausimas - motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentas. Sakyčiau, galime balsuoti dėl visų pakeitimų kartu, niekas neprieštarauja. Taigi, iš karto e, balsuosime dėl pradinio teksto ir dėl visų kitų pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl teksto su pakeitimais, už, prieš, susilaikė akivaizdžiai patvirtinta. Dabar vienuoliktasis klausimas. Pasiūlymas dėl rezoliucijos tvirtinimo motorinio transporto priemonių bendrosios išimties reglamentas. Turime tam tikrų kompromisų, nebus daug problemų, aš tikiuosi. Toliau pirmasis pakeitimas. SD frakcija už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar pereiname prie A kompromiso už, prieš susilaikė patvirtinta. Balsuosime trečiųjų pastraipą už, prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. Ketvirtoji pastraipa socialistų demokratų už prieš susilaikė patvirtinta. B. Kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. C go to six, original. Okay. That's okay, it was shaded out, but it says go to paragraph six. Na, reikia balsuoti šeštąjį prad, par, pastraipos pradinį tekstą. Taigi, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar C komp čia mums problemos susigaudyti yra, taigi 6b, EPP už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir galų gale C kompromisas, visi kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. D kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Galime e, balsuoti E kompromisą A dalis už. Taigi kompromisas E, A dalis. Tai kas už, prieš. Manyčiau reiktų pasitikrinti. Galime pradėti balsavimą. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Be ponios Liulink. Kamgi dar kyla problemų? Aš maniau, kad mes jau balsavimo. Taigi reikia balsuoti dar kartą. Tai prašome balsuoti. Baigiam balsuoti. Move, move to the next seat. Okay, you're okay. Gal jūs persistumėte, jeigu jūsų balsavimo mašina nedirba, taigi jau baigiame. Per nelik daug socialistų balsuoja. It's okay now. It's okay now. It's usually the PPE that have more. We cannot be many enough, uh, oh. Madam Chair. Mūsų niekada nebūna per daug, ponė pirmininkė. Okay. The vote is closed. Baigėme balsuoti. Atmesta. Jeigu atmesta, reikia pereiti prie E kompromiso B dalies. Kas už? Niekas nebalsuoja. Kolegos, prašoma kelti rankas, kitaip sunku vadovauti posėdžiui. Tai kas prieš? Susilaikė, manau, kad patvirtinta. Tikrai norite pasitikrinti? Ne, nenorite. Dabar E kompromisas, C dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 7D už. Tai EPP pakeitimas. Gal galėtų kolegos iš EPP balsuoti, taigi kas už? Reiks, bals, reiks skaičiuoti rank, Kas? Žanpolai, gal galėtumėt priversti savo frakciją balsuoti? Septyni D. Taigi kas už? Indeed, the last one. Yeah, All those in favour. Taigi kas už? Dabar kas prieš susilaikė patvirtinta. F kompromisas A dalis už prieš susilaikė atmesta. F kompromisas B dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 8 guė už, prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar H kompromisas A dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. H kompromisas B dalis balsavimas dalimis čia vyks dėl trijų dalių, taigi už pirmąją prieš susilaikė manau, patvirtinta, bet reiks pasitikrinti dėl H kompromiso B dalies pirmosios dalies balsuojame. Baigėme balsuoti. Tikiuosi, kad baigėme. Patvirtintas pakeitimas, pakeitimo dalis. Antroji dalis už. Kas už antrąją dalį? Tai yra antroji pirmoji dalis. Taigi kas už? prieš susilaikė patvirtinta, panašia balsų dauguma kaip ir praėjęs. Ir dabar trečioji pirmoji dalis norime pasitikrinti, taigi galime balsuoti dėl antrosios dalies. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti patvirtinta didelė balsų dauguma. Dabar dėl trečiosios dalies, kas už. Dėl trečiosios pirmosios dalies, kas už. Labai sunku prieš susilaikė. Man atrodo patvirtinta, tačiau reikia pasitikrinti kaip ir praėjusiosius. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Na, man sekasi kuo toliau tuo geriau. Į kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Go to point nine. Devintasis, devintoji C dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintoji D, kas už, prieš, susilaikė, priimta. J kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. P dalis J kompromiso. Tiesa, turiu pasakyti, kad B dalis atkrenta. Dvyliktasis punktas. Socialdemokratai pateikė šį pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė, primta. 13 dalis. Kas už, prieš, Dar ne, sako pirmininkė. Tri, dabar balsuojame dėl 13 dalies. Kas už? prieš susilaikė priimta. Dabar ar galime balsuoti dėl sekančių citatų, taip vadinamųjų visų kartu, kas už prieš susilaikė priimta. Dėl ko turėtume balsuoti dabar? klausė pirmininkė. Gerai. Pereigime prie naujos konstatuojamosios dalies. A. EPP pateiktos kas už. Prieš susilaikė. Priimta. Kas už originalėje konstatuojimo A dalį už prieš susilaikė priimta. B konstatuojimo dalis už prieš susilaikė priimta. Naujoji C konstatuojama dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Tai tuomet C atkrenta, kas už D, prieš susilaikė priimta. E konstatuojama dalis už, prieš susilaikė priimta. F už, prieš susilaiko priimta. G už, prieš susilaikė priimta naujoji H konstatuojama dalis už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas K, kas už, prieš susilaikė priimta. G konstatuojantis už, prieš susilaikė priimta. K konstatuojantis už, prieš susilaikė priimta. Naujojo konstatuojantis L pateiktą EPP. Kas už? Jean-Paul, jūs pritarėte, ar ne? Savo paties pateiktai daliai, kas prieš susilaikė priimta. L konstruojami dalis iš socialdemokratų gautus patikimas už prieš susilaikė primta. Atkrenta originalioji L dalis. LA konstruojami e, dalis už prieš susilaikė primta. LB Kas už, prieš. Gal pasitikrinkime. Dėl LB naujosios konstatuojamos dalies, kurią pateikė EPP. Tiksliau, kurią pateikė ECR. Pasitikrinkim, kad neliktų sumaišties. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme balsuoti. Priimta. M konstatuojimų dalis guoja, kas už, prieš susilaikė primta. M socialdemokratų frakcijos, kas už, prieš susilaikė primta. MA naujų konstatuojimų dalis už, prieš susilaikė primta. Gal pasitikrinkim, ar dėl visko balsavom. O dabar dėl viso pakeisto teksto balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Sveikiname kolegą. Turėčiau padėkoti sekretoriatui, nes tikrai sekretoriatas stropiai padirbėjo šiuo klausimu. Dabar pėdam prie 12 darbo tarkis klausimą. turėčiau perskaityti užrašus. Buvo siūloma atidėti balsavimą plenarinėme posėdėje, kadangi pirmininkų sueiga nusprendė balandžio 22 dieną atidėti sprendimą dėl uh, gairių ekonomikai ir užimtumui. Pirmininkų sueigoje buvo sakoma, kad taryba parlamentui neduoda pakankamai laiko, kad parlamentas galėtų pateikti savo nuomonę, ypač dėl užimtumo. Užimtumo komitetas tu, privalo netgi pateikti savo nuomonę, tačiau e, laiko limito nebuvo laikomasi. Šiandien Koordinatorių posėdėje galėsime dar aptarti, kaip mes elgsime šiuo klausimu. O balsuoti, o galbūt balsuosime kitą savaitę, galbūt surašysime kažkokį laišką, galbūt sulauksime kažkokio pranešimo iš Oli Ren. O dabar spręsime tik žodinio, žodinį klausimą. Tai nereiškia, kad klausimas dinksta iš darbo tvarkės. Tiesiog pirmininkų sueiga mano, kad turime reaguoti susiklošiusią situaciją, o prie šio klausimo dar būtinai grįšime. Tačiau komitete, ko savo lygmenyje mes savo nuomonę pareikšti galime. Perėsime prie balsavimo. Pirmoji dalis. Originalus tekstas. Kas už? Prieš susilaikė. Primta. Pirmasis klausimas, kurį pateikė SD frakcija. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antrasis klausimas. Vėlgi, kaip matome, socialdemokratų pateikta kas už, prieš susilaikė priimta. Trečiasis originalus tekstas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis už, prieš susilaikė priimta priimta. Penktas klausimas. Aldė pateiktas už, prieš susilaikė priimta. Tai reikis visos kitos dalys turėtų atkristi. Balsuojama dėl pakeisto teksto, kas už, prieš susilaikė priimta. Dėkoju visiems. Kita mūsų darbo tvarkės tema yra tolesnis keitimasis nuomonėmis dėl pakeitimų dėl priežiūrinio, taip vadinamo, paketo. Kadangi patirtis rodo, kad paprastai šiuo klausimu daug kolegų nori pasisakyti. Ir nesu tikra, kad visiems užteks laiko. Maničiau, kad reikėtų uh, teisingai paskirti laiką, jo lapą turime du pranešėjus. Kviešiu visus kalbėti trumpai. Galėtume pradėti nuo trumpo pranešėjų pasisakymo, bei jų pranešėjų. Jie galės mums pristatyti, kaip vyksta dėrybos siekiant kompromisinių pakeitimų. Norėčiau pasakyti kolegoms kad teoriškai mes galėtume balsuoti dėl tų dalykų. Ar pranešėjai jau yra atvykę, klausė pirmininkė. Mes, manyčiau, galėtume sutaupyti tą dešimt minučių, kurias turime diskusijoms. Ir galbūt pradėkime jau dabar, nes tos minutės mums tikrai pravers. Nes, kaip žinia, laikas yra tas dalykas, su kuriuo elgtis reikia atsargiai. Reikia įtaupyti. Europos bankininkystės institucijos klausimų dėvusiam pranešėjui galėtume suteikti žodį, o paskui galėtų pasakyti kitas pranešėjas. E- Kalbėsiu trumpai ir konkrečiai. Pirmoji pastaba būtų tokia. Jeigu Europos parlamento pranešimas yra kolektyvinis darbas, tai šitas darbas yra dar labiau kolektyvinis negu bet kas kita. Visų pirma, turiu pažymėti, kad einame e, į nežinomą žemę ir tas patikrinimas turi būti grindžiamas panašia filosofija. Labai ačiū pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, taip pat labai ačiū visiems tiems, kurie nuo kitų komitetų pateikė nuomonės, nuo, tik tais du susilaikymai buvo, du susilaikusieji buvo, šiaip tai vienbalsiai galima sakyti buvo patvirtinta tas e, pranešimas. Darbas ir toliau vyksta, šiandieną dar bus posėdžių ir tuose posėdžiuose pabandysime sugretinti vienas ir kitas pozicijas. Tuomet komitete uh, toliau dėlėsimės. Ir po plenarinio balsavimų taip pat darbas vyks, kai išgirsime e, tarybos pozicija dar pasvyks, o dabar kol kas parlamentas turi išreikšti savo poziciją, kurią pasitelks dėrybose su taryba. Kol kas tai, kas siūlo taryba, mums priimti sunku. Aš peržiūrėjau visus e, pakeitimus ir pateikiau konsoliduotą tekstą, kuriame yra įtraukti visi tie pakeitimai, kuriems galiu pritarti. Tie pakeitimai, kurių patar, pri, priimti negaliu arba kuriems pritarti galiu tik tais e, iš dalies, dar bus aptariami ir visi parlamentarai visus pakeitimus, kuriuos padarysime šiame pranešime, turės gauti laiku. Aš turėčiau atsižvelgti į dabar iš ankstinius Mm, pranešimus, pradedant nuo 2000 metų iki ponios e, Ferreira pranešimo dėl krizės valdymo. Visi pranešimai remiasi komisijos tekstu, bet ne tarybos. Tarybos tekstas taip pat buvo nagrinėtas įvairių politinių frakcijų koordinatorių, visi pripažino, kad šitas tekstas nebuvo priimtinas parlamentui Mano siūlomas tekstas yra paremtas trimis dalykais. Pirmiausia, vidaus rinka, e, susiskaldimas, e, ją tikrinant, e, ją kontroliuojant. Reikėtų mažiau to susiskaldimo ir reikėtų vengti, kad krizės kaštai neprislėgtų mokesčių mokėtojų. Taip pat ketvirtoji konstatuojamoji dalis susilaukė labai nemažai pakeitimų iš įvairių frakcijų. Buvo nurodyta, kokios yra e, institucijos, kurios turi nu, e, užtikrinti e, stabilumą, e, likvidumą, skaidrumą. Visą tai, aišku, reikalauja tam tikro tikrinimo darbo ir tiesiog Dabar norėčiau apie tą didelį bloką pašnekėti, kuris atskiria tarybos ir komisijos tekstą. Technical standard ten buvo minima, neatsižvelgiant į Lisabonos kriterijus pagal pranešėjus mes manome, kad sutinkamai su pranešėjų nuomonė, tos, e, tie standartai turėtų būti suskistyti į pagrindų standartus ir į taikymo standartus. Ir tai turi būti paremta e, sutarties 190 straipsnių. Mes norėtumėm, kad būtų stipresnė institucija negu siūlo komisija o tos institucijos siūlomi standartai negalės būti komisijos atmetami, jeigu jie kažkokie tai neproporcingi arba jeigu jie nesilaiko pagrindinių nuostatų, kurias turėtų taikyti e, finansinės institucijos. E, taip pat parlamentui norėjome suteikti stipresnį vaidmenį ir mes dar turime apie kiekvieną sprendimą, kuris bus priimamas, būti informuoti. Būtent dėl to komisija ir nenori pritarti. E, parlamentas, e, jeigu būtų tokiam, tokiai nuostatai primes, pritarta, galėtų kai kurias nuostatas atmetinėti ateityje. E, taip pat mes norime, kad būtų padaryta įgyvendinamumo studija, kad žinotumėm, ko tikėtis iš, kiekvieno, iš kiekvienos e, nuostatos. Ta formuluotė, kuri buvo pasirinkta, yra labai nemažai keista ir ji yra paremta trimis dalykais. Pirma, parlamentas turi būti informuojamas apie viską, kas yra priimama, taip pat e, inf, e, turi būti informuojama apie valstybės arba institucijas, kurios standartų nesilaiko. E, tas nesilaikimas turi būti paviešinamas. Ir taip pat trečias dalykas, kokiu priemonių imamasi, jeigu yra konstatuojamas nuostatų nesilaikimas. Įmonės dirba laisvai. Reikėtų žinoti, kad nacionaliniu mastu tikrinusi institucija. Reikia, reikia mums žinoti, jeigu nacionaliniu mastu atsiranda kažkokia tikrinusi institucija, kuri nesilaiko tikrinimo standartų. Dar taryba prašo vienos nuostatos, o būtent nustatyti e, tą dalyką, kuris buvo numatytas komisijos tekste, bet iš tarybos teksto išnyko kad e, būtų priimti sprendimai e, koduojami tam tikrų būdų. Dar viena problema yra tikrinimas ir mes dėl to diskutuojame. Institucijos turi būti sistemingai tikrinamos, e, europinės institucijos lygiai tai norėjau priminti Turner pranešimą. Pakeitimas yra įmanomas tik tada, kai valstybė, priimanti valstybė gali tikrinti ir uždrausti filialus bei dukterinės įmonės. bankai savo teritorijoje kartais taip elgesi, tačiau tai nėra suderinama su vidinė rinka ir tai nėra suderinama su bendraja rinka. Nuo to, kai aš ėmiausi šio teksto redagavimo, įvyko kai kurių dalykų. Buvo paprašyta pranešimo apie tai, kaip gali jungtis tarpusavyje e, bankinės institucijos. Tas pranešimas prieš porą dienų pasirodė. Ketvirtoje A konstatuojamoje dalyje yra labai aiškiai nurodyta, kad sektorius turi finansiškai prisidėti prie to, kad būtų galima išbristi iš krizės. Po 2020 strategijos mes matome, sukūrimo mes matome, kad bankų sektorius turi prisidėti finansiškai. Tai yra ypatinga sistema, kuriai taikytinas ypatingas režimas. Skaičius į finansinę spaudą žino, kad tokios diskusijos vyko ir jungtinėse valstijose. Tačiau tam, kad finansinės institucijos prisidėtų finansiškai, pritruko e, dviejų ar tai trijų balsų. Mes norime, kad būtų šita sistema efektinga, o, efektyviai veiktų, o tam reikalinga sumažinti biurokratiją, reikia pasižiūrėti, kaip ji veiks ta institucija, ta tikrinimo institucija, o ji sėkmingai veikti galės tik tais tada, jeigu sėkmingai veiks nacionalinės tikrinimo institucijos. Siekiant apibriežti sisteminės institucijas, konsoliduotame tekste jau yra, nežinau, koks bus galutinis tekstas, mes pateikėme pasiūlymą per poną Gular siekdami išryškinti e, rizikos aspektą, kaip riziką valdyti, kaip įvairioms institucijoms bendrauti. Ir šioje sitie, kaip tik komisija, mums per šešis mėnesius turės pateikti tam tikrus e, reglamentų pasiūlymus, kuriais apibrėžtų įstatymo pagrindą. Kol kas dar mes nematome, koks tas įstatymo e, teisės aktas turi būti. Kol kas e, iš Ferreira pranešimo mes matome tik prieštaravimus, e, tačiau bent jau pageidautume taip, kad būtų tam tikra institucija, kuri apimtų e, absoliučiai viską ir paskolas, rizikų, rizikos valdymą ir kitus aspektus. garantijų fondai. Sprendimai dėl to bus priimami atsižvelgiant institucijų riziką ir jų indėlius. Mes matėme Airijos atveju, kad nacionaliniai indėlių garantuoti fondai teikia skirtingas garantijas atsižvelgiant į laisvo judėjimo taisyklės ir taip pat, kad egzistuoja tam tikri fondai, kurios prefinansuoja bankinės institucijos. Tad uh, indėlis būtų reikalingas atsižvelgiant į riziką, jos įvertinimą ir atsižvelgiant į dashboard, taip vadinamus kriterijus, kurie buvo sukurti e, vertinti kiekvieno sektoriaus situacijai. Kai dėl balsavimo aš atsižvelgiau kolegos Iner ir ponios Liulink pasiūlyta taisyklė reikėtų remtis paprastąją balsų daugumą, o kvalifikuotųjų balsų daugumą turėtų būti numatyti numatyta tik tiems atvejams, kurie yra normatyvinio pobūdžio. Kai dėl gairių ir tų, kurie turi fin, biudžeto poveikį. Ir dar paskutinė pastaba. At, padarėme kai kurių pakeitimų susijusių su pradiniu tekstu. Deputatai pateikė pakeitimus, kuriais jie rodo, kad nepritarė tam, kad valstybė narė galėtų imtis individualių sprendimų taikomų kuriam nors, kurie, kuriai nors priežiūros institucijos grandžiai. E, ir ta valstybė turėtų iš pradžių kreiptis į nacionalinę instituciją ir jeigu jos požiūrių, jau jos atžiūrių buvo priimtos uh, ribojančios priemonės, tai tuomet turėtų įsikišti kitos institucijos. Mes norime, štai ko mes norime, kad valstybė narė uh, kuri e, skundžiasi dėl biudžeto e, poveikį turinčios priemonės, kad valstybė paaiškintų, kodėl jie nepatinka viena ar kita priemonė, kad mums išaiškintų, kokį poveikį jį gali patirti. Ir mes manome, kad Europos, bankin, Europos bankų priežiūros institucijos e, sprendimai turėtų būti privalomojo pobūdžio automatiškai. E, užtektų paprastos balsos, balsų daugumos, o norint atšaukti tokį sprendimą, reikėtų kvalifikuotos balsų daugumos. Jokių atvejų e, nebūtų atsižvelgiama į atskirus reikalavimus valstybių. Norėčiau kreiptis į Jūs, baigdamas pasisakymą. Aš pateikiau Jums konsoliduotą pranešimą. E, minėjau kai kuriuos kai kurias dalis to dokumento, kalbėjau apie pakeitimus, kuriuos įtraukiau. Tačiau dokumentas tebėra laikino pobūdžio, dėrybos tebe vyksta. Šiandien 12 dar susitiksime dėryboms ir paskui jos dar tęsis ilgiau, dar nėra apibriešta, kada jos baigsis, kol neprasidės balsavimo procedūra. Komitete ir plenarinėme posėdėje balsavimo metu mes galėtume dar irgi pasinaudoti progą pagilinti vieną ar kitą temą. O paskui Dėrybos vyks su taryba vėliau, kai parlamentas bus suformuovęs ir išsakė savo nuomonę. Norėčiau, kad mūsų, disku, mūsų pozicija būtų tvirta, vieninga ir šių dėrybų metu, kaip ir seniau, aš esu atviras visiems pasiūlymams, kuriuos jūs, kolegos, galbūt norėsite man pateikti. Savaitės pabaigoje norėčiau padirbėti dar prie to teksto, pasakykit, pritarėt jūs jam ar ne Norėčiau pasakyti, kad sekretariatas taip pat dirbo puikiai. Tad pasakykite, kokie pakeitimai jūsų supratimu turėtų būti atsiimti, kurie jūsų požiūriu turėtų būti išlaikyti, nes tik palaikant ryšius, palaikydamas ryšius su jumis, aš galėsiu būti tikras, kad mano darbas atitinka mūsų komiteto filosofiją. Mes pasiūlėme tam tikras mintis. Manau, kad visi Dabar jas žino, manau, kad komisaras Barnie Ekofine iškėlė šį, šią rezervo fondo mintį. Yra visai kitų dalykų, prie kurių dar reikia padirbėti. Tikėkime, kad tas darbas galės būti baigtas netrukus. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, nes jie dėjo pastangas siekdami pagerinti pranešimą, pagilinti nagrinėjimą to klausimo, kurio svarba yra didžiulė. ES dabar pergyvena krizės laikotarpį, tad yra tikrai labai svarbu šios klausimus gilinti. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar leisime pasakyti kitiems kolegoms. <clears throat> So I can, uh... Venas, Europos vertybinių popierių rinkų institucija. Galiu tik tai išvengti pasikartojimo, trumpai kalbėsiu ir nekartosiu, ką sakė kolega Margalijo. Noriu padėkoti, kad Pavyksta tai sėkmingai bendradarbiauti su sekretorietu, su šešėliniais pranešiais, tačiau yra didelių metodologinių iššūkių. Trys pranešimai tarpusavyje glaudžiai susiję, iš esmės tarpusavyje nesiskiria, kitu atveju būtų tikrai nenoseklų ir kvaila dirbti, tačiau viską dar reikia suderinti su kitais klausimais. Ir mes uh, turime surinkti tiek daug pranešėjų, šešėlinių pranešėjų viename posėdėje. Dažnai neįmanoma tokio posėdžio sus, sušaukti, o susitikus kažką nuspręsti labai sunku. Todėl mm, sunku taip yra rasti sprendimą, nes man, kaip pranešėjai, įdomu, ką galvoja šešėlinė pranešėjai, kiti kolegos. Uh, Tikrai neįmanoma pasikalbėti su visais apie visas smulkmenas, todėl kyla ekonomi... informacijos kokybės problema. Taigi per diskusijas norėčiau štai ką pasakyti. Reiktų išskirti e, tai, ką mes keičiame komisijos pasiūlyme akivaizdu, kad tą darome, nes yra pakeitimų, bet jeigu nepritarėme e, kai kuriems pakeitimams ar kai kuriems pranešėjo pakeitimams, tą labai sunku išryškinti. Dėl to visa procedūra tampa tikrai supainiota. Todėl noriu pasinaudodamas progą paprašyti e, jūsų išskirti, kur matote problemų visame procese. ir mm, dėl tam tikrų probleminių punktų, kurie gali sukelti problemų per balsavimą. Kartais mm, per įprastą procesą tokie dalykai sunkumų nesukeltų, nes galime susėsti susitarti, tačiau dabar neįmanoma tą padaryti. Todėl norėčiau paraginti visus kolegas labai atvirai išsakyti mintis, kad galėtumėme išsamei aptarti klausimus. Antra, esu visuomet pasirengęs susitikti su bet kuriuo iš jūsų, ar jūs šešėlinis pranešėjas ar ne šešėlinis pranešėjas, nes reikia susitarti, susitikti dėl pakeitimų. Aš aptarsiu esminės sritis, mm, kurios yra e, svarbiausios. Taigi apskritai dėl ESMA, Europos vertybinių popierių rinkos institucijos. Mes norime, kad būtų reglamentavimas vienodas, vienoda situacija visiems sukurta, tokie pagrindiniai ESMA uždaviniai. Toliau suinteresuotojų pusių grupių sudėtis. Čia didelis nuomonių skirtumų neegzistuoja dėl apsaugos nuostatų ta tema jau buvo paliesta, todėl nekartosiu, kas pasakyta dėl techninių standartų. Septintas straipsnis daug pakeitimų. Vėl pakartosiu, nuomonės pernelyg neišsiskiria dėl tiesioginių galių. 8-11 straipsniai buvo tam tikrų skirtum, bet susidaro įspūdis, jog didelė dauguma pasisako už stipresnės e, tiesioginės galės. Dėl netikėtų situacijų nežinau, kas turi tokią pavojingą situaciją paskelbti, nuomonės išsiskiria. Man labiau patinka, kad ESRB, Europos sisteminės rizikos valdyba, paskelbtų tokią neįprast, nepaprastą situaciją, tačiau komisija nustatytų ir visas reikalingas sąlygas tokiai situacijai paskelbti dėl tiesioginės priežiūros pakartosiu, nuomonės išsiskiria. Mm, tas klausimas aptartas, mm, jau nesikartosiu. Mano mm, pranešime dėl e, minėtų klausimų ir dėl dvišalės tarpuskaitos e, tiesioginės priežiūros. Aš pasisakau už tokią priežiūrą, kad jie vykdytų esmą. E, Toliau dėl galimybės uždrausti tam tikras transakcijas pasakysiu, dabartinė situacija liudyja, jog esma turi gauti tokius įgaliojimus, tačiau tai nereiškia, kad šios galės turėtų būti nuolat naudojamos, bet e, tam tikromis aplinkybėmis reikia, kad tokių galimybių būtų. Toliau apeliacijos valdyba mano asmeninė nuomonė, pakankamai skeptiškai vertint tokios e, apeliacijos valdybos legitimumą. Nežinau, ar tai geriausias būdas e, ir pats teisėčiausias būdas kvestionuoti sprendimus. Nežinau, ar toks apeliacijos kelias yra demokratiškai pagristas. Ačiū visiems, nekantrauju išgirsti jūsų pastabas. Pytis. Dėkoju. Peter Skinner nėra posėdėje, tai ponui Bulman suteiksime žodį. Jis galės jo vietoje išsakyti savo komentarus. Ačiū, ponė pirmininkė, tikra tiesa. Savo pastabas sugrupuosiu į dvi dalis. Pirmiausia, atspindėsiu pranešėjo poziciją o antrojoje dalyje leisiu savo išsakyti savo asmeninę nuomonę kaip socialistų ir demokratų frakcijos koordinatorius. Kalbant apie esamą situaciją bendrai ir apie ateities darbus, Peter Skinner yra atsakingas už draudimo sritį, dėkoja uh, už parodytą dėmesį. Dėje dėl svarbių įsipareigojimų negali šiandien būti tarp mūsų. Jis savo nuomonę išskirsto į, į, į kai kurias dalis pagal reglamentavimo sritis. Pirmiausia, dėl pajėgumų suteikimo šiai institucijai. 620 straipsniai. Jis palaiko naują apibriešti kurią mes norime priimti, bei Europinės finansų priežiūros sistemos išplėtimą. Jis taip pat palaiko saugumo, atsiprašau, draudimo agentūrų mm, įgaliuojimus, taip pat e, glaudesnį bendradarbiavimą tarp atskirų nacionalinių institucijų, tam tikrus e, tvarumo bandymus atlikti bei siekius sukurti bendras metodologijas taip pat palaiko siekį išsiaiškinti tam tikras įtakos e, zonas, jų įgaliojimus rytis nustatyti, taip pat e, sektorinius teisės aktus geriau apibriežti, ko jis nepalaiko. Ši, dabar e, taps jam labai svarbu, būtent, kad būtent EIOPA, tai yra Europos draudimų ir profesinių pensinių institucija, būtų susilpninta, tačiau jis taip pat įspėja, kad EIOPA mm, būtų pernelik galinga, turėtų pernelik daug įgaliojimų, kadangi tai gali suteikti tam tikrų teisinių bei praktinių problemų. Taip pat labai atsargiai jis elgėsi su formuluotėmis, cituoju jo paties poziciją e, anglų kalba, kadangi vokiečių kalbos vertimas nėra labai tikslus, jis spėja, kad e, pernelyg sudėtingos formuluotės sumažins jo paveiksmingumą. Toliau 22 straipsnis suinteresuotosios pusės, suinteresuotųjų pusių grupės palaiko dviejų skirtingų suinteresuotojų pusių grupių sukūrimą Ajopoje dėl draudimo, viena grupė, antra grupė dėl profesinių pensijų, taip pat norėtų, e, kad šios, šios grupės dirbtų tarpusavėje, tarp jų būtų pasiektas tinkamas balansas – ir kad suinteresuotojų pusių grupės galėtų pareikšti daugumos bei atskirasias nuomonės. Jam kelia abejonių pramoninė pusė suinteresuotųjų pusių grupėse, toliau apsaugos nuostata 23 straipsnis, jis palaiko mintį, kad valstybės narės turėtų atlikti poveikio vertinimą bei įvertinti AJOPA veiksmus, e, e, veiksmų poveikį e, šių šalių viduje. Toliau taryba turėtų bandyti stiprinti apsaugos nuostatą. Tai turėtų būti protingos politikos saugiklis. nuo 25 iki 38 straipsnė EIOPA funkcionavimas ir veikimas. E, pirmininkas turėtų būti paskirtas iš sąrašo asmenų, kurį, kurį parengs EIOPA valdyba. Toliau e, balsavimas vyktų įprastai, būtų sprendimai priėmiami dauguma balsų priežiūros tarnybos vaidmuo turi būti svarbus, tačiau nepritarė e, tam, kad būtų sukurta nepriklausoma ekspertų grupė, kadangi tai yra biurokratinės naštos didinimas. Trisdešimt devintas, penkišimt trečias straipsniai, e, prie, finansinė priežiūra Europoje – Frankfurte turėtų veikti bendras e, konsultancinis komitetas, teisingiau sakant, geriau ne, Fra, ne Frankfurte jis turėtų veikti, o Briuselyje pranešėjo nuomonė, toliau 44 ir tolesnis straipsniai norėtų, kad būtų e, sajop vaidmuo sustiprintas, kad būtų ajop vaidmuo ryškesnis, ypač ten, kur e, to reikia. Jeigu reikia, bus galima pasitelkti ir leisti dalyvauti trečių šalių atstovams posėdžiuose. Apibendrinant, e, pasakysiu, kad mano frakcijos pranešėjas mano, e, ajopa turi būti stipri, struktūra turi būti gyvybinga, turėtumėme ateityje daugiausia galvoti apie priežiūrą, dėl tam tikrus galimybės uždraukti atskirus produktus ar paslaugas, bei taip pat daug galvoti apie sprendimų procesus, jų mastą. Ypač tai paliečia e, fondo problematiką. Gal reiktų jį įtvirtinti ponio kolegos Ferreira pranešime ar kitose komisijos dokumentuose. Taigi, e, tokia yra dabartinė situacija pranešėjo akimis. O dabar noriu perėti prie klausimo, ar klausimų greičiau, kuriuos norėčiau paliesti kaip SRND frakcijos koordinatorius. Iš tiesų, mes įmamės labai ambicingo projekto. Norime es piliečiams duoti atsakymus į sudėtingą finansinės krizės sukeltą situaciją. Pone pirmininkė, pasakysiu, kad visi susiję pranešėjai, šešėliniai pranešėjai dirba labai atsakingai. Sukurti gerą produktą labai sunku, nuomonės skiriasi, išsiskiria nuomonės tiek frakcijose, tiek tarp frakcijų. Akivaizdu, kad taip ir yra ir taip turi būti. Visiškai aišku, kad visų mūsų bendra uh, pozicija turėtų būti tokia. Visų mūsų darbas yra apibrieštas turimos patirties, darb, dirbant su savo šalies finansinėmis sistemomis. Šis darbas nusipelno kuo didžiausio visuomenės dėmesio. Mes turime e, dirbti bei pasiekti rezultato Europos piliečių labui. Na, kadangi atėjome prie darbų pabaigos, paskutinis etapas mūsų komiteto darbuose, tai štai ką dar pažymėsiu, turėtume labai susitelkę dirbti kaip įmanoma labiau suderinti skirtingas pozicijas, pasiekti kaip įmanoma didesnį balsų daugumą balsuojant komitete. Taip pat gali tekti atsižvelgti į ypatingus skirtumus egzistuojančius skirtingose pramonės sektoriuose, finansiniuose sektoriuose. Ponas Skinneris e, šiek tiek kitaip žvelgia situaciją iš draudimo bendrovių pusės. Bankai į situaciją savo ruoštų žvelgia taip pat kitokių kampų. Aišku, mes visiškai negalime e, leisti elgtis kitaip, turime leisti mūsų, mums tarti politikų žodį, taip pat turime tinkamai įtraukti sekretoriatą, kitaip nesukursime gerą gero projekto, nepasieksime susitarimo tarp frakcijų. Mes turime galvoti ne tik apie gerą produktą, bet ir apie tinkamą bendradarbiavimą bei komunikavimą. Aišku, koordinatoriai dar apie tai diskutuos. Jeigu atsidursime situacijoje, kuomet turėsime pasirinkti tarp gero produkto ir greito darbo, aš pasirinksiu gerą produktą. Net jeigu mums prireiks daugiau laiko, jeigu paaiškės, kad to būtina ir kad negalėsime balsuoti ketvirtą dieną, bet vėliau būčiau pasirengęs diskutuoti, nes mano vertybių sistemoje yra daug svarbiau dirbti gerai nei greitai. Ačiū. Dėkoju. Dabar perėsime prie Silvi Gular. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Darbas yra bendras, nekartosiu to, kas buvo pasakyti, tačiau aš pritariu, kad ambicijos turi būti didelės. Turime dirbti kuo greičiau, tačiau nekenkdami darbo kokybei. Norėčiau pasakyti tris pastabas dėl savo dokumentų. Dėkuoju visiems, kurie pateikė konstruktyvius pakeitimus, neseniai vyko šešėlinių pranešėjų sustikimas, dėkuoju taip pat visiems kitiems, kurie atliko didžiulį darbą. Manau, kad sutarimas jau arti. Du dalykai, dėl kurių dar sutarimo nėra, yra e, sakoma, kiek atviri turėtų būti bankai, sakoma, kad bankams trūksta atvirumo, dėl to dar diskutuojama, koks tas atvirumas turėtų būti. Ir antra, skaidrumo lygis. Ar reikėtų, kad sisteminės rizikos komitetas viešai skelbtų savo sprendimus, ar būtų, pavyzdžiui, efektyviau to neskelbti, bet naudotis tais tyrimais kaip spaudimo priemonė bankams. Nežinia, dėl to nedetalizuosiu, dar diskutuojama. Ryšys su kitais pranešimais dabar. Vienas tik dalykas. Darbas tebe vyksta, kaip minėjo Jose Manuel. Jis dar nebaigtas. Yra esminis klausimas, į kurį turim atsakyti. O būtent, kokiais kriterijais remiantis e, galės, pavyzdžiui, vien, atitinkamos institucijos e, um, imtis veiksmų tam tikrų institucijų atžvilgių. Aišku, niekas nenori visko centralizuoti vienas rankas, tačiau kokiu lygiu europinės institucijos galės įsikišti į tas rytis, kurios šiaip yra nacionalinės kompetencijos. Kalbant apie tuos klausimus, kurie jau vyko, tebelieka klausimas, kaip reikėtų apibriežti E, kokiais atvejais tam tikros institucijos yra sisteminio pobūdžio. Krizė parodė, kad kartais net ir nedidelės institucijos gali kelti pavojų. Pasaktų specialistų, kurių išklausime tiek iš bankų, tiek iš rinkos, tiek iš draudimo sektoriaus, jie minėjo, kad yra e, galima identifikuoti tam tikrus kriterijus, kurie kelia riziką ir kad dydis įmonės šiandien yra toks svarbus. Taip pat sąžininga konkurencija yra labai svarbus dalykas. Jeigu sudarytume sisteminių įmonių e, sąrašą, pamatytume, kad kai kurios institucijos kelia grėsmę. Tačiau galime kai kurias iš jų užmiršti ir, pavyzdžiui, sukurti nesažiningos konkurencijos sąlygas. E, man regisi, kad tai yra labai svarbus dalykai, po Ferreiros pranešimui taip pat tai yra esminis dalykas, svarbu, kad priežiūra būtų. Aš nesakau, kad esu vienintelė tiesos turėtojai ir skelbėja. Mes diskutavom su ekspertais, su e, atskirų institucijų atstovais, komisijos nuomonė yra šiek tiek kitokia. Tiesiog e, e, sisteminės institucijos savoka yra nauja taryboje. Ir dabar prasidėjo mada šį pavasarį, sisteminių institucijų mada. Tačiau turime apie tai gerai pamastyti Ir labai svarbu, kad nebūtų priimtas toks sprendimas, kuris galiausiai tuos priešingą rezultatą nebūtų tikimasi. Ačiū. Um, thank you. Dėkoju. Ar norėtumėte dar, kolega, kažką pridurti dėl funkcionavimo? Mano pranešimas labai trumpas. Tiesiog norėjau pasakyti, kad gavau 12 pakeitimų viso labo. Tad labai nesunku juos į tekstą įtraukti. Manau, kad problemų nebus. Tiesiog norėjau padėkoti kolegoms. Ir dabar galime diskutuoti dėl didesnių pranešimų. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Sí, gracias, eh, presidenta. <clears throat> En la ONU... Ačiū, Buvo pateikta 114 pakeitimų visiems jų e, autoriams labai dėkoju. Su visais pakeitimų autoriais negalėjau susitikti, labai norėjau tą padaryti praeitą savaitę. Tačiau šiandien po pietų pasakysiu, ką galvoju apie tuos e, pakeitimus raštu, taip pat atsiųsiu mm, kompromisinius pakeitimus. 28 kompromisinius pakeitimus pateiksiu. Jie apima daugelį tų pakeitimų, kurie buvo pateikti. Aš palankiai žiūriu į 50 pakeitimų. 18 iš jų reikščiau dar tam tikras išlygas, ypatingai dėl to, kad jie nedara su visa, visu likusiuoju e, pranešimu ir jeigu aš juos įtraukčiau, tai tada visa visuma nukentėtų. Ypatingai čia paminėčiau apie MIFID ir um, pakeitimus, o taip pat apie nuosavųjų išteklių, e, nu, nuosavosius išteklius liečiančius pakeitimus. Kogi remiuosi, e, pateikdamas tuos kompromisinius pakeitimus, kuriuos jums netrukus išsiųsiu. Ogi pirmiausia, manau, kad čia reikalingiausias dalykas yra nuoseklumas. Reikėtų pasižiūrėti, e, kas yra tame dokumente, kas yra kituose dokumentuose, kad viskas dėrėtų su direktyvomis e, kad visa stebėsenos dalis būtų nuosekli. Antra, visi pakeitimai, kurių tikslas yra sustiprinti Europos parlamento vaidmenį e, įgyvendinant direktyvas, yra tokie pakeitimai, kuriuos aš ginu, iš, už kuriuos aš pasisakau. Trečia, jeigu norime tekstą priderinti prie Lisabonos sutarties, tai yra gerai. Keliais būdais galima tuos pasiūlymus e, arba techninius standartus sureguliuoti yra tam tikri deleguoti parlamentui e, aktai, o taip pat vyk, vyk, vykdomieji veiksmai dėl techninių standartų. Juos siūlant reikia žinoti, kokiai kategorijai priskirtini tie standartai. Techninių standartų pasiūlymai yra tokie pasiūlymai, kuriuos pamėginsime įtraukti, nes reikia vengti E, tokių situacijų, kai parlamentas negali pareikšti savo nuomonės. Trečias dalykas. Jeigu norime tekstą suderinti, atnaujinti pagal peržiūrėtas direktyvas, tai yra gerai ir tokie pakeitimai yra įtrauktini. Kitas dalykas yra terminai. Kai kurių pakeitimų atveju terminai nėra numatyti, todėl aš manau, kad kai kuriuose iš jų tuos terminus reikėtų numatyti ir visus e, pakeitimus, kurie numato, e, numato įgyvendinimo terminą, remiu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pono Bas pakeitimai liečia gana jautrius klausimus. Čia norėčiau pasiūlyti pakeitimo E, kompromisinį pakeitimą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad reikalinga numatyti 2014 metų galutinį laikotarpį ir tada jau nuo tų metų galima bus tikrai pereiti nuo gairių prie tikrų europinių standartų. Ir galiausiai turiu pastebėti, kad visi šie pakeitimai prie teksto labai teigiamai prisidėjo. Tačiau kai kurie pakeitimai yra nesuderinami ir nesuderinami ne tai, kad su tekstu, bet tarpusavyje nesuderinami. Kaip pasirinkti? Na, šiuo atveju aš maniau, kad nereikėtų rinktis iš vieno ar, e, tarp vieno ar kito pakeitimo, tiesiog aš juos visus atmečiau. Nors, jeigu pakeitimai E, iš esmės tekste kažką tai teigiamo e, įnešė, į tekstą kažką teigiamo įnešė, tada aš juos aišku įtraukiau. Pakeitimų autoriams atsiunčiau e, kompromisinius pakeitimus ponui Mergario, ponui man. Taip pat E, rašiau, kokį darbą turime atlikti kartu. Tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl stebėsienos paketų. Um, know, Ačiū. Pone Bals, norėtumėte e, pasisakyti, laukiame dar jūsų paketo. Tikrai nesažininga, kad jūs būsite taip atskirtas nuo visų Dabar e, suteiksiu žodį eilės tvarka, kaip jie paprašė jo. Ir stengsiuosi suteikti žodį, kaip įmanoma, daug didesniam skaičiui narių. Antoni, ar dar kažką norėjote pridurti? Simplemente que yo soy Shadow en la EBA y quisiera saber cuándo tengo que intervenir. Ne, aš esu šešėlinis pranešėjas. Tiesiog norėčiau pasi... žinoti, kada man galima pasisakyti. Šadžiai. Taigi šešėliniai pranešėjai. Gal galėtumėte pranešti, nes iš viso yra 27 žmonės, todėl mums reikia pasižymėti teisingą eilės tvarką visas pavardės. Bandysiu pirmiausia šešėliniams pranešėjams suteikti žodį. Astrid Liulink Pradėsime nuo jūsų, nes tikrai žinau, kad jūs esate kažko šešilinė pranešėja dėl bankų. Pone pirmininkė, dėl Gular pranešimą esu šešėlinė pranešėja, tačiau norėčiau keletą nedidelių pastabėlių pareikšti dėl pono Margalo pranešimo. Labai įdomus straipsnis yra Financial Times laikraštyje dėl e, Europos bankų. Pirmoji institucijų. Tačiau norėčiau sužinoti, kodėlgi mes negalime sukurti tokios institucijos, kuri būtų neutrali ir kuri būtų skirta sureguliuoti konfliktams tarp nacionalinių institucijų. Aš manau, kad būtų daug elegantiškesnis variantas, jeigu galėtumėm paskirti e, e tokią ginčių sprendimo galę neutraliai institucijai, užuot prieėmę kažkokį galutinį sprendimą. E, nes dabar taip, kas numatyta, tai man atrodo šiek tiek keista. Aš pasiūliau mm, pakeitimą, kad paprastoji dauguma balsuojant būtų principas nustatytas, manau, kad tai yra teisingas principas. Kvalifikuota dauguma jau sudarytų politizavimą, jau e, tiesiog techninės problemas imtų politizuoti. Ponui Margalo norėčiau padėkoti už tokį teigiamą požiūrį šioje srityje. Manau, kad kiti tokio požiūrio taip pat laikysis. Dabar dėl Lular pranešimo, kuriame esu e, šešėlinė pranešėja. Norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcijoje vakar pirmą kartą skaitėme tuos kompromisinius pakeitimus, kur ponia Bular pateikė praeitą savaitę ir kuriuos jau aptarinėjome Strasbūrė. Norėčiau pasakyti, kad mano frakcija remia tokią poziciją, kad Centrinis Europos bankas turi vaidinti lemiamą vaidmenį SRB. Būtent toks būtų europietiškiausias sprendimas, e, nes jis atitinka Lerozier schemas pagal kurias reikėtų priežiūrą ir mikro ir makro priežiūrą E, diferencijuoti, e, kad būtų nacionaliniai prižiūrėtojai, tikrintojai. Taip pat remiu ir komisijos pasiūlymą, kad reikėtų kai ką peržiūrėti ir pasižiūrėti, ar ta Centrinio Europos banko rolė, tas vaidmuo turėtų būti tikrai lemiamas. Kodėlgi ne ekspertam, ne kitokiem specialistam tą lemiamą vaidmenį priskirti? Kodėlgi ne? Tačiau kita vertus nesu ir prieš bet kokiu atveju norėčiau pademonstruoti gerą valią. Bet kita vertus reikėtų dabar tiesiog kelti tokį klausimą, kur tas linijas geltonasias nubrėžti, e, iki, kur, iki kaip toli mes galime nueiti, kur ekspertai turėtų užimti tokį pat svarbų vaidmenį kaip centrinis bankas, e, kur ekspertai turėtų e, pasakyti, lememesnį, sakykime, taip žodį, negu centriniai bankai. Na, bet šiaip ar taip man susidaro toks įspūdis, kad dabar reikia kovoti ne, vien, ne, ne, tai, kad, ne tai, kad už vietas, bet reikėtų sukurti konkurencinę instituciją, kuri konkuruotų su Europos centriniu banku ir kad ji tiesiog ne tik konkuruotų, bet ir papildytų tą Europos centrinį banką. O e, kaip čia bebūtų, dabar e, ta tikrinimo situacija ban, e, Europoje yra labai sus, e, sus, susiskaldžiusi, labai dabar prie kompromiso pereinant, ponia Ular laikosi tokios vidurinės linijos, e, šiek tiek susilpninant centrinio banko vaidmenį, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau. Tačiau tas e, centrinio banko vaidmens sumažinimas nėra toks didžiulis, kaip norėtų socialistai arba žalieji. Pavyzdys. Sakykime, pirmininkaujančios, pirmininkaujantį pirmininkas, ASRB pirmininkas. Vicepirmininkas taip pat bus iš tos institucijos, tačiau jisai bus ne iš eurozonos. Antras vicepirmininkas. Toliau, jeigu mes tą vietą sukurs, e, suteiksime vienam iš trijų institucijų prižiūrėtojui, tai tuo met, man atrodo, kad jau atsiras tam tikras subalansuotumas tarp E, institucijų. Tačiau iš kitos pusės tokia schema kelia problemų. ASRB e, pirmininkas būtų mažumos padėtyje, kadangi atsirastų daugiau asmenų iš ne eurozonos e, ir iš nacionalinių institucijų. Kita vertus, jisai būtų pakeičiamas vicepirmininko ir tada jau e, eurozona galėtų būti apskritai neatstovaujama. Manau, kad tai būtų iš tikrųjų labai didžiulė problema ir dėl to pasiūliau, kad būtų ir vienas, ir kitas vicepirmininkas skiriamas iš ECB e, kad būtų atstatyta ta pusiausvyrą tarp euro ir ne eurozonos. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kad priimant sprendimus būtų pasiekta teisinga pusiausvyra, kad tie atstovai, kurie yra paskiriami, nebūtų iš vienos institucijos ir kad nebūtų e, pažeidžiama pusiausvyra, kad būtų remiasi šiuo tekstu ir ne tik šiuo tekstu, bet ir kitais tekstais. Tad čia norėčiau pasiūlyti poniai Buler kai kurios kompromisinius pakeitimus, nes aš rūpinuosi tuo, kad būtų surastas kaip geresnis susitarimas ir manau, kad mūsų frakcija yra pakankamai gausi, kad galėtų e, dalyvauti šiame darbe ir kad jų gar, balsas galų gale būtų išgirstas. Ačiū. Will... Ačiū. Dabar perskaitysiu, kas pasisakys eilės tvarka. Pradėsiu nuo šešėlinių. Pitella, Ford, Ferber, uh, Sanchez Presedo again, uh, Zalba, Bidigan, uh, and Sven Giegold, and then. Uh, o tuomet nešešėliniai pranešėjai. So who, who won't. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Taigi dabar žodis ponui Pitelai, prašom. Grazie. Io credo che il quadro generale che ci ha proposto il collega Garzia Margallo, Margallo è largamente condivisibile. Infa... Dėkoju. Manau, kad buvo pasakyta daugas, ką mes galim pritarti. Trys tie regulių, tos, tie, tie, tos trys taisyklės bus geriausias atsakymas į krizę, kuri purto finansų rinkas. Reforma yra paremta uh, centralizuota e, rinka ir manyčiau, kad centralizuota priežiūra būtų teigiamas žingsnis. Tai yra kažkas, kas sektų prieš reformą. Kol kas, manyčiau, nuo krizės e, ir esame nukentėję, turime iš to pasimokyti. Manyčiau, kad galbūt reikėtų laikytis švelnesnės pozicijos Kai dėl komisijos siūlymo susitikinęs, kad mes galime pasiekti ambicingų rezultatų pakankamai greitai. Kodėl taip sakau? O būtent todėl, kad tai institucijai reikia suteikti įgaliojimus, kad ta institucija galėtų atlikti jai tenkančias pareigas. Kai kurie sprendimai, aišku, turi būti priimami nacionalinių institucijų, suprantama. Tačiau svarbiausius sprendimus turėtų, visiems svarbius sprendimus turėtų priimti šitą centrinę instituciją ir mes turėtume tai žinoti. Mes turime dirbti siekdami kompromisu. E, svarbu būtų susitarti dėl tam tikrų standartų. Ta institucija turi būti supranacionalinė ir priežiūra turi būti supranacionalinė. Kai dėl dešimto pakeitimo mes laukiame šiek tiek ambicingesnių projektų ir matymų nenorime tarybai leisti, pavyzdžiui, nustatyti, ar vienas ar kitas atvejs jau yra e, kažkokia neįlinė situacija ar ne. Tiesiog reikalinga atlikti labai įprastinį e, įvertinimą ir čia pritariu kolegos Gygalds nuomoniai. Kai dėl iniciatyvos galios, kurią turėtų turėti Europos Sąjunga sprendžiant nacionalinių institucijų e, nesutarimus. Manau, kad taip, kad turėtų tokia gale būti, kaip sakė kolegė Liulink. Manyčiau, mes norime, kad būtų numatytas šią instituciją proaktyvus vaidmo, turėtų būti tam tikra grupė, reikėtų turėti taip pat saugiklinės tam tikras nuostatas. Kol kas jos nėra pakankamai aiškiai apibrieštos. Mes turime atlikti poveikio studiją. Ar kalbėtume apie poveikį nacionaliniams biudžetams, ar apie kitokį poveikį. Manyčiau, kad priežiūra turėtų būti vykdoma taip, kad būtų galima apsaugoti tą jautrų ekonomikos sektorių. Mums reikalingas yra fondas, kuris padėtų spręsti krizę, kurią sukėlė bankai. Tad manyčiau, kad reikia turėti neutralią struktūrą, kuri galėtų tinkamai prižiūrėti rinkas ir taip pat paskatinti bankus prisidėti prie finansinės krizės kaštų. Kolegos kai kurie minėjo, kad vis, visi sprendimai turėtų būti priimami vienose rankose. Mes nenorime, kad žmonės sėdintys skirtingos institucijos, skirtingose kabinetuose bandytų priimti nesusijusius sprendimus. Turėtų būti priešingai, turėtume dirbti koordinuotai ir sklandžiačių. Dėkoju. Tik prašau. Um, Ačiū. Norėčiau grįžti prie priežiūros institucijų struktūros, kurios tikslas padidinti stabilumą ir skaidrumą finansinėme sektorėje visoje Europoje. Bendros taisyklės, bendro taisyklių rinkiniai, bendradarbiavimas, visa tai turėtų užtikrinti, kad europiniai teisiai, ah, teisės aktai būtų įgyvendinami, pagerinti bendradarbiavimą sunkiomis situacijomis, o mokesčių mokėtojai žinotų, kad jų pinigai saugiose rankose. Uh, Žinau, kad e, praradome e, daug savaitę dėl ugnikalnio, bet nors parlamentas nori būti demokratiškas ir skaidrus, žinau, kad šešiliniai pranešėjai, pranešėjai, koordinatoriai daug ką nuveikia, bet žmogus, kuris nėra pranešėjas, nėra šešilinis pranešėjas, koordinatorius, vis dėlto turi susidūrė su tuo, kad procesas nebuvo labai skaidrus, sakyčiau, pakankamai miglotas ir netgi chaotiškai atrodo. Mes galime pateikti pakeitimus labai norėčiau pasidžiaugti, kad naujajame projekte dokumento yra pakeitimai, apie kuriuos net nežinojau. Mes turime kitą savaitę balsuoti dėl šio dokumentos. Ten yra pakeitimų, su kuriais visuomenė nesusipažinėjo. Todėl siūlau giliai įkvėpti bei užtikrinti, kad dirbtumėme skaidriai ir aiškiai. Įvairiuose komitetuose dirbu ties įvairiais dokumentais, dažniausia mm, yra geri santykiai tarp e, pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir narių. Tikiuosi, kad čia mes tą patį sugebėsime užtikrinti. Yra svarių teisinių bei praktinių problemų, kaipgi veiks šitie EBR deleguoti aktai. Siūloma, kad būtų kontroliuojamos kontroliuojama viskas iš paneuropinės institucijos, dabar siūloma kaž, sukurti kažką panašaus iš agentūros, deleguoti dalį e, teisių nacionalinėms institucijoms, balandžio 15 jie e, e, versija, sakoma, kad galima suteikti įgaliojimus EBP ir tik tose srityse, kur tai yra būtina ir kur yra tinkamas pagrindas. Aš tikrai taip pat galvoju. Pirmininkė, aš nenoriu jūsų nutraukti. Aš e, norėjau paprašyti Žanpolo pasisakyti jūsų gal, pasisakymą pabaigoje. Jūs, tačiau jūs norite dėl darbo tvarkos tarti keletą žodžių. Norėčiau dėl vedimo tvarkos. Po, po šito pasisakymo tarti žodelį. Yeah, no, that's, that's, that's okay. right, so... Taigi viskas tvarkoje. Atsiprašau, Viki, gal teskite mintį. Make... Taigi, mums reikia daugiau laiko, kad galėtumėme parodyti, jog esame skaidrus, spręsdami šias temas. Gasti Margalijo pranešime daug gerų, įdomių dalykų. Jis siūlo priimti net ne vieną, o du fondus. E, to aiškios informacijos viešumoje nebuvo, nes e, viską gavau tik tai vakar vakare, nors esu šešilinė pranešėja, taigi turime du fondus. Antras fondas yra e, indėlių garantijų sistema. Manyčiau, kad šis klausimas yra aktualus. E, indėlininkai žino, kad jų indėliai yra garantuoti. Valstybės gali padėti savo pinigus bet kokią finansinę instituciją ar banką, bei daug nesvarstyti, ar e, ši institucija yra stabili ar ne. Manyčiau, kad e, to, ten egzistuoja tam tikras moralinis pavojus, bet e, nežinau, ar tą reiktų daryti dabar ir ar dabar reiktų kurti Europinį indėlių garantijų fondą. Dar pakartosiu, ką sakė ponas Skinner, reikia e, žiūrėti Ferrerą pranešimą į banko problemas. Tai labai svarbus dokumentas, dėl kurio būtina susitarpti greitai, jis turi būti paprastas, tačiau visuose procesuose turi labai aktyviai dalyvauti šešėliniai pranešėjai. Ačiū, Žan Paul. Ačiū, norėjau dėl dviejų dalykų pasisakyti. Pirmiausia, Aš e, labai reguliariai dalyvauju šiuose posėdžiuose ir manau, kad reikėtų atsižvelgti į jūsų rekomendacijas dėl, pasisa dėl pasisakymo trukmės, ypatingai kai labai e, trumpas e, laikotarpis nustatyta. Jūs e, prašote kalbėti trumpai ir visada visi trumpai kalba tie patys, o ilgai kalba irgi visi tie patys. Toliau negaliu kaip koordinatorius ir manau, kad kiti, kitų frakcijų koordinatoriai taip pat nepritars tam, kad šita e, diskusija būtų tokia neskaidri, kad nebūtų informacijos ir kad viskas vyktų taip slaptai. E, parlamente jau šešis metus dirbu ir niekada nemačiau, kad tai bendradarbautų e, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Ir darbas, kurį atliko mano kolegos pranešėjai, yra puikus. Ta prasme, kad informacija pateikiama labai gerai, viskas atvira, viskas gerai ir norėčiau, kad šitas darbas, kuris yra toks svarbus, tokia, tokiu svarbiu klausimu, e, nenorėčiau, kad, kad būtų sakoma, kad parlamentas dirba neskaidriai. Nes tikrai nedaug institucijų Europoje dirba taip skaidriai. Mano šalyje komitetų e, posėdžiai nėra vieši. Čia yra vieši. Taigi, kaip matote, viskas keičiasi. Negalima blogai kalbėti apie, apie parlamento darbą, nes parlamento darbas vyksta puikiai. I, I intend... Dėkoju. Jums leidus aš pabaigo dėl metodo darbo tarsiu žodį. Mes tikrai susidurėme su dideliu iššūkiu, nes to teisės aktų paketas yra tikrai neįlinis. Kolega Ferber, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu šešėlinis pranešėjas dėl bendrusios direktyvos. Keletą pastabų noriu pasakyti. E, darau išvadą, kad mm, komisija perdirbama šias direktyvas e, pritaikė skirtingus standartus, direktyvos yra skirtingos kokybės, kai kurie skyriai labai intensyviai dirbo ties atskiromis direktyvomis, o kai kurie skyriai, e, sakyčiau, pro pirštus pažiūrėjo į savo darbą ir Čia mes kalbame daugiausia apie techninius pakeitimus, pritaikymą prie Lisabonus sutarties, pritaikymą prie mūsų finansų priežiūros paketo, bei siekiai kurti naujas institucijas ar agentūras. Maničiau, kad komisija būtų galėjusi geriau padirbėti, bent jau mano nuomonė. Antra, esu dėkingas pranešėjams, kad jie pateikė bendrą situaciją, ką jis nori daryti, ką jie nori daryti. Maničiau, šešiliniai pranešėjai galų gale šiek tiek sužinojo, kas, ką jam reiškia e, tam tikrai atskiri pakeitimai. Tikiuosi, jog dar galėsime iš pėties padirbėti. Reiktų atsakyti esminį klausimą, kai kalbame mes apie visą šį paketą. Prisiminkime, kad už praėjusią kadenciją buvo Lamfaliusi pasiūlymų paketas ir ten tas pats klausimas buvo, kaipgi komitologi, pagal komitologiją arba pagal naująją Lisabonos sutarties procesą dėl deleguotojų teisės aktų e, būtų galima Mm, įnešti parlamento nuomonę ir išsaugoti parlamento teisės, jas apginti. Čia numatyti ilgesni terminai mane kiek suneramino, jog egzistuoja kažkokia e, pagreitinta e, procedūra. Lemfaliusi metu mes susitarėme dėl trijų mėnesių, dabar kalbama šeši, apie šešis mėnesius. Maničiau, mums reikia tikrai bent jau tiek laiko, kad galėtume pasikonsultuoti su visomis institucijomis, suformuoti savo nuomonę. Tačiau dabar norima procesą sutrumpinti iki keturių mėnesių. Čia nežinau, kaip mes kalbėsime apie skaidrumą, atvirumą ir demokratiją, jeigu tokie trumpi terminai dėl e, skubos tvarkos procedūros tikrai turi daug abejonių. Uh, Jeigu mes norime keisti direktyvą, teikti pakeitimus, nemanau, kad procesas bus protingas. Kalbat apie, kiek, apie kitus pranešimus, viena pastabėlė e, labai džiaugiuosi, jog panašu, kad visos frakcijos ir visi pranešėjai e, galų gale ras bendrą poziciją, bendrą strategiją. Mums reikia galvoti, kaip kovosime su taryba ir tikrai nesusilauksime sėkmės, jeigu būsime nevieningi, nepasirinksime aiškios strategijos dėl atskiros e, tarnybos, institucijos, direktyvos, kadangi taryba jau priemė politinį sprendimą ir yra vieninga, kol kas mes to ne, nepadarėme. Tikiuosi, jog mums tokį vieningumą pavyks išsaugoti. Finansinės institucijos kenčia ne nuo per didelės Europos, bet nuo per didelio valstybių narių skaičiaus. Ir taryba atspindi poziciją per maž, mažiau Europos, daugiau valstybių narių. Tačiau kai iš, iškyla krizė, pamatome, kad Europa yra per mažai juk nustatytų da, žaidimo taisyklių taisyklės, mes matome, jog visi yra per maži pavieniui tokias žaidimo taisyklės nustatyti. Manyčiau, jog žmonių, investuotojų e, labai turime pasistengti ir ryštingiau kovoti su taryba. Ačiū. Dėkuoju, regis yra noras pasakyti dar dėl kitų dalykų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegai Garsisė Margalijo už tai, kad mums sudarė galimybę visą šį laiką su juo glaudžiai diskutuoti, palaikyti ryšius ir kalbėti apie bankų, Europinę bankų institu, priežiūros instituciją. Negalime tos problemos išspręsti šiandien, nes ji pernelyg kompleksiška. Šiandien vis tik yra tas uh, laikas, kai galime tuos klausimus, dėl kurių tars žodį plenarinė sesija. Problema yra susijusi ne tik su darbų tvarkaraščiu. Jau pernai mes jau buvome šiek, šiek tiek apsistoję prie tų klausimų. Manau, kad ES turi dirbti greitai. ES yra viena iš lyderių, kalbant apie draudimo ir bankininkystės sritis iki birželio 27-28 dienos, kai susirinks į aukšto lygio sudimą G20, ES turėtų pateikti savo nuomonę, turėti tam tikrą dokumentų paketą. Turėtume parodyti, kad mes turime nuomonę apie bankų ir draudimo institucijų priežiūrą. Tačiau diskusijos turi būti dar detalesnės. Galbūt reikėtų teikti tam tikrus siūlymus, reikėtų iškelti tuos klausimus, kurie jau atrodo yra pribrendę ir būtų galima susidaryti tam tikrus kriterijus, net jeigu ne visus juos apimsime. Galime, turėtume grįžti prie anksčiau diskutuotų klausimų, o ne manyti, kad kai kurių nagrinėjimas jau yra baigtas. Jau antrą kartą mes diskutuojame apie pakeitimus, jų gaubame nemažai, susidarė jau tam tikra kritinė masė, iš kurios galima būtų pradėti kurti kompromisus parlamente niekada nepa, ne, nepavyksta sutarti šimtų procentų. Bet tai yra normalu, tačiau yra, kaip jau sakiau, kritinė masė, kuri atsiranda, kuri vystosi, buvo pateikti pirmieji parlamento siūlymai, Lerozier, pavyzdžiui, e, pasiūlymai, komisijos siūlymai ir panašiai. Galbūt Švedijos pirmininkavusios taryboje gairės buvo šiek tiek, sakyčiau, menko svorio, reikėtų dabar galbūt visą tai pagilinti ir eiti toliau. Kai kuriuos klausimus pavyko išspręsti, prie kai kurių reikia dirbti ilgiau ir detaliau, pavyzdžiui, finansinis tvarumas, pavyzdžiui, stabilumo užtikrinimas. Tas stabilumas yra labai svarbus, jis svarbu užtikrinti vidutiniuoju, ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. E, finansinis stabilumas turėtų būti tas dalykas, į kurį daroma nuoroda turėtų būti nuolatos. Tai nėra tuščia retorika. Tai yra labai svarbus dalykas. E, sąveika tarp realios ekonomikos ir, ir tų gairių yra kažkas tokio, kas yra irgi esminis dalykas. Juridinės kompetencijos klausimai, kaštų pasiskirsimas taip pat yra tie klausimai, kurie yra labai aktualūs. Dėl to galima pradėti ieškoti konsensuso. Bent dėl šitų klausimų daugeliu atveju daugmaž sutarimas atsiranda. Priežiūra turi būti ne tik techninė, ji turėtų būti ir, jos tikslas turėtų būti rizikos mažinimas. Ši priežiūra turėtų būti pridėtinė vertė prie to, kas jau egzistuoja. Turėtų būti stengiamasi vykdyti rizikos priežiūras, įvertinti sisteminę riziką E, rizika, kuri neapsiriboja vieną valstybę. Galbūt reikėtų apibrėžti aiškiau, kas yra sisteminė rizika. Mes manome, kad pranešėjas labai maloniai įtraukė kai, kuriuos, kai kurias kolegų idėjas į savo pranešimą, galbūt būtų galima žengti dar toliau. Būtent pasiūlyti tą daugelio arba keleto priežiūros lygių sistemą, papildant tai, kas egzistuoja nacionalinių lygmenių. Europos priežiūra būtų horizontalaus pobūdžio. Apie, tai, apie tai kalbama daug maž visur. Jei norime, kad ta priežiūra būtų nuosekli, kad visi turėtų vienodas taisyklės, reikėtų iškelti tokį klausimą. Gal reikėtų turėti taisyklių vadovėlį ar vadovėlius vienas jų galbūt būtų taikomas vienokioms struktūroms, kitas kitokiams. Kai kas siūlo, kad tas vadovėlis taisyklių turėtų būti visiems vienodas. Sakoma, kad tas taisyklės reikėtų taikyti tik tada, kai kyla rizika. Aš pasisakau už tai, kad visiems turi būti taikomos vienas taisyklės, vienas vadovėlis. Reikėtų išvengti, kad tos institucijos naudotų skirtingas taisyklės. Reikėtų, kad taisyklės būtų visiems vienodos ir tą reikia aiškiai išreikšti. Reikia pridėti e, tam, tikras, e, tam tikrus standartus e, tiems, kuriems iškyla rizika. Tačiau reikia aiškiai pabrėžti, kad taisyklės bus visiems vienodos ir taikomos vienodai. Kai dėl priežiūros efektyvumo. Kompetencijos katalogas yra tas dalykas, kuris yra labai svarbus. Svarbu, kad nacionalinės institucijos būtų ne šiaip savo tik viso labo nacionalinės institucijos, reikia, kad jos būtų kompetentingos, kad jos būtų atsakingos už priimtų ES nuostatų sklandų taikymą. Ir reikėtų, kad visose valstybėse tos nacionalinės institucijos veiktų panašiai, kad jų veiklos rodmenys būtų palygintini tarpusavyje. Kalbant apie techninius standartus, vėlgi galime kelti klausimą, Ar juos reikia e, taikyti taip pat, kaip, pavyzdžiui, deleguotėsiams teisės aktams, ar ne. Tačiau aš manau, kad labiau reikėtų daryti nuorodą į tą visiems vieningą vadovėlį. Tuo pat metu reikia, kad priežiūros institucijų nepriklausomybė būtų išsaugota ir netgi padidinta. E, kaip biudžeto e, atveju. Priežiūra turi būti procesas, kuriame dalyvaujama, kur konsultuojamasi, kuo plačiau. Šių, šių sustarimų srityje pasiekėme pažangos, o Europos parlamento vaidmuo taip pat turi būti stiprinamas, siekiant didesnės demokratijos. Šiandien dar tebe vyksta diskusijos. Tebe vyksta diskusijos dėl sisteminės priežiūros sisteminė rizika. Kas tai yra? Kaip galima ją identifikuoti? Kaip atpažinti tą veiklą, kuri gali kelti sisteminę riziką? Tačiau čia, manau, kad pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kokius saugiklius reikia numatyti. Indėlininkai turi būti apsaugoti. Bankų sektorius turi prisimti atsakomybę už tai. Tai neturėtų būti indėlininkų atsakomybė. Taigi atsiranda tam tikra kritinė masė, mes dar turėsime diskutuoti, e, žingsnis po žingsnio siekti kai kurių sprendimų. Tas procesas neužsibaigs labai greitai, turime to neužmiršti. Uh, Ačiū. Pūna Zalba Bitikam. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai svarbu, kad visi trys pranešimai dėrėtų tarpusavyje. Paaiškinsiu, kodėl reikalingas 12 e, straipsnis susijęs su draudimu kituose straipsniuose yra tam tikros institucijos, kurios užsima draudimu ir kurios e, užsima e, tam tikrais rizikos aspektais, kaip pripažįsta Ženevos institucija. Ženevos, e, tai yra e, bankų sektorių kai kurios nuostatos visiškai dera su draudimo e, sektoriaus nuostatomis reikalingas tam tikras fondas ir tas fondas čia draudimo sektoriuje turėtų būti netoks didelis kaip bankų sektoriuje. Mes visi žinome, kad e, bankų sektoriuje yra daug rečiau, e, daug, e, draudimo sektoriuje yra daug rečiau patiriamas bankrotas, kad draudimas gali uh, kreiptis ir į kitas institucijas. Ypating... Ir čia mes siūlome, kad būtų e, sukurta e, europinė drau, e, draudimo markė. Mes siūlome, siūlome nacionalinės garantijas kiekvienai valstybei nariai ir siūlome europinės draudimo garantijų e, sistemą. Siūlėme europinę e, draudimo garantijų sistemą. Ačiū, pane Gori. Megjegyzéseimet. Ačiū. Pabandžiau apibendrinti savo pastabas taip, kad galėtumėme e, aptarti tuos klausimus, kurie gali sukelti problemų dėrybose su taryba. Be, ir bent jau apibriežti, kokie kretimi turėtume eiti, kad pasiektume kompromisą. E, daug kas nori, jog priežiūra jau funkcionuotų nuo kitų metų. Tačiau nežinau, kaip čia mums greitai pavyks tą padaryti, ties kokios valstybės pirmininkavimu, dabar apie atskirų institucijų įgaliojimus. Parlamentas norėtų, kad priežiūra būtų centralizuota, institucijos turėtų priimti privalomus sprendimus, tai turėtų padėti sukurti europinę dimensiją finansų sektorėje. Aišku, tai yra gerai, bet kai kurios vieną klausimą reiktų įtraukti į savo apmąstymus pranešėjams. Daugelį valstybių bankai priklauso užsienyje esantiems bankams. Ir jeigu mes tikrai norime europinės priežiūros, turime pagalvoti, ką daryti su tokiomis šalimis, nes juk yra pavaldžios įmonės, akcininkai dirb yra mm, kitose šalise įsikūrusių įmonių savininkai. Man atrodo, kad reiktų į tokius iššūkius tinkamai atsakyti. Neišvengiamai su tuo yra susijusi fiskalinė rizika. Tas ypač aktualu kai kalbame apie pavaldžius bankus. Akivaizdu, jog jeigu priežiūra bus europinė, tai visi e, indėliai turėtų būti apdrausti visoje Europoje. Negalime, tačiau iš kitos pusės visko atimti iš nacionalinių institucijų įgaliojimų. Manyčiau, jog e, viena valstybė turėtų turėti vieną balsą, aš palaikau tokią iniciatyvą. Nepamirškime, kad kalbant apie finansinės institucijas, mes kalbame ne apie politikus, bet apie ekspertų priimamus sprendimus, o parlamento siūlomas fondas. Girdėjome, kad įgaliojimai kelia tam tikrų problemų. Manyčiau, jog reiktų viską gyvendinti e, žingsnis po žingsnio, taip išvengsime įvairiausių iškraipimų. O e, tose šalise, kur yra e, pavaldžių bankų, tai turime užtikrinti, kad nenukentėtų jos dėl, pavyzdžiui, motininių bankų veiklos ar panašiai. Daug yra svarbių neatsakytų klausimų. Parlamento pasiūlymai yra geri. Nežinau iš kitos pusės, ar yra gerai, kai siūloma, jog e, Europinės priežiūros institucijos tik antrailius klausimus išsamei svarstys. Manau, reikia aiškiai apibriežti užduotis, bei aiškiai atskirti europinės bei nacionalinių priežiūros institucijų kompetencijas. Kitas klausimas - valstybių narių teisinis saugumas. Kokias galimybės turės valstybės narės, jeigu nepritars Europinės institucijos sprendimui. Komisija siūlo atlikti kiekvieno atveju poveikio vertinimą dėl fiskalinių pasiekmių, pritariu tam, dešimt dienų per mažai, sakyčiau, bent jau mėnesio reiktų institucijai poveikio vertinimui, toliau keitimasis informacija, be galo svarbu, kad gautų finansų institucijos visą reikalingą informaciją, bet tai neturėtų užkelti pernelyg didelių reikalavimų ir didelės naštos nacionalinėms institucijams, toliau centrinių bankų dalyvavimas centrinės europinės priežiūros institucijos darbe. Manyčiau, ten turi, e, turėtų valdyboje dirbti centrinių bankų atstovai. Centriniai bankai turi savo duomenų bazės, jie gali priimti sprendimus dėl stabilumo ir likvidumo klausimų. Todėl panašiose valdybose tikrai turėtų jie dirbti. Ir baigiant noriu pastabų keletą tarti dėl Europos sisteminės rizikos valdybos ESRB. Labai svarbu turėti tam tikrą patariamąjį E, techninį komitetą. Jame turėtų dirbti centrinių bankų ekspertai. Man ekspertų darbas yra labai svarbus. Buvo siūloma, kad ten dirbtų mokslininkai, akademinio pasaulio žmonės, gal tai yra kiek perlenktas pas, pasiūlymas. Dar viena pastaba dėl SRB generalinėje valdyboje neturėtų dirbti ekspertai, ten bus kalbama juk daugiau apie bendro pobūdžio klausimą ir baigiant priežiūros komitetuose turėtų dirbti centrinių bankų atstovai. Bet mano nuomonė, SRB kaip institucija ten neturėtų būti atstovaujama. Daug pakeitimų yra apie valdymo komitetą, kad jame dirbtų valstybės narės, kurios dar nepriklauso eurozonai. Manyčiau, reglamente turėtų būti nustatyto, jog tikrai tos šalis ten turėtų būti atstovaujamas, nes krizės sienų nepripažįsta. Manyčiau, turi būti tam tikrų garantijų, kad, ent, kad valdymo komitete šalis bus tos atstovaujamos. Esu pateikusi atitinkamą pakeitimą. Būtų tiek, ačiū. Uh, Sven, then... Sven, prašau. O paskui dar vienam kolegų žodis ir man. Labai trumpai. Aš esu šešėlinis pranešėjas ESRB klausimų, tad noriu pridurti, kad mes, žaliųjų frakcija, turime problemą. Mes ži visi žino, kad mes esame mažuma, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mums nepatinka ta logika, kad kai kartuojamos visos institucijos, 27 valstybės, na, 27 valstybėms narėms turi būti atstovaujama sprendimų prieimimo tam tikroji struktūrai, kaip 27 bankams yra atstovaujama ir panašiai. Tai kelia tam tikrą įtampą. Pone Liulink teisingai pabrėžiai sakė, kad mes norime europinio sprendimo, tačiau kita vertus ta logika, kai negebama surinkti tam tikro skaičiaus žmonių, kad būtų galima tų struktūrų dydį apriboti ir užtikrinti tuo pačiu tam tikrą pluralizmą kelia problemų. Aš taip pat turiu pasakyti, kad mes pritarėme principui, kad ši valdyba, e, kad šiai valdybai turi vadovauti Europos centrinis bankas. Dėl to jokių diskusijų man bet jau nekyla. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Atėjau į posėdį. Vėlai, tad manau, kad daug kas buvo pasakyta, ką aš būčiau pasakiusi. Manau, kad svarbiausia yra procesas. Jean-Paul išsakė savo komentarus, o aš pabandysiu irgi labai trumpai. Aš esu šešėlė pranešėja dėl draudimo klausimo. Saulė švietė Strasbūre praeitą savaitę ir mes e, prarad, galėdami dirbti, turėdami tokį orą, negalėjom dirbti dėl to, kad įvyko tai, kas įvyko, ką mes visi žinome ir praradome laiko daug skirsto diskusijoms. Mes praradome laiko ir šią savaitę kalbėdami apie draudimo dokumentą, nes visą savaitę nėra pranešėjo. Taigi praradome dvi savaitės darbo ir balsuoti ruošimės gegužės ketvirtą dieną. Tai yra tikrai didelis praradimas. Kai kas jau minėjo, kad šio dokumento draudimo dokumento forma yra kitokia negu kitų dviejų mūsų aptariamų, o juk tarėmės, kad tie dokumentai turi būti kuo labiau susėti tarpusavyje. Labai svarbu e, yra apsispręsti, ar tuos dokumentus artinsim prie to vieno, ar tą vieną prie anų dviejų. Svarbu, kad tie dokumentai būtų palygintini tarpusavie, kad būtų paremti tais pačiais principais. Mes balsuosime už keturių darbo dienų. E, iš trijų trūksta vieno pranešėjo, to vieno svarbaus dokumento. Balsavimo sąrašai gali būti labai sudėtingi. Mums dar prie jų gali tekti padirbėti. Taip procedūriškai kaip mes balsuosime gegužės ketvirtą dieną, kaip tai bus įmanoma. Aš turėčiau pasisakyti koordinatorių e, posėdėje dėl šito dalyko. Praeitą savaitę buvo atidėtas į šią savaitę koordinatorių posėdis. Tai kaip, kaip tada reaguoti? Taigi viskas yra atidėliojama, aišku, ir tai yra ne komiteto kaltė, tačiau įvyko, kas įvyko dėl vulkano išsiveržimo. Ekofin darbo grafikas atrodo labai taip pat e, sudėtingas. Norėčiau atsižvelgti kolegos Bulman pranešimą. Turime dirbti kokybiškai, nebūtinai dirbti kuo greičiau, svarbu, kad darbas būtų kokybiškas. Mes turime aptarti pakeitimus dėl visų tų dokumentų ir tuo pat metu mums turi būti duota laiko, kad galėtume tai padaryti. Ir manyčiau, kad reikėtų išvengti tos dideslės, to didelio kontroversiškumo. Svarbu pasirinkti teisingą procesą, kad galėtume savo tikslų pasiekti e, teisingai ir kokybiškai, o ne bandydami kuo greičiau viską nuveikti per mums likusias keturias darbo dienas. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Manau, kad galėčiau daug ko pasakyti dėl priežiūros paketo. Tačiau apsiribosiu kitais dalykais. Mes visi sakėme, kad turime dirbti kuo greičiau. Ir kartu kalbėjome, kad būtų svarbu nepaukoti kokybės to greitumo vardan. Kaip kei, teisingai sakė, koordinatoriai susitiks dar ir tarsis, kaip veiksime. Stengsis išsiaiškinti, ar galime atidėti balsavimą, nepadarydami per nelik didelių rūpešių tarsimės, koks bus taikomas metodas, taikomas trialoguose. Situacija gali būti pakankamai sudėtinga, tad turime išsiaiškinti, kaip dirbsime su dėrybų komanda. Taip pat reikia sugalvoti ir nuspręsti, kokiu lygiu vyksta trialogas. Pavyzdžiui, gal norėsime labai aukšto politinio lygio. Ir tuomet vėlgi dėl to turime priimti sprendimą. Visa tai yra susijęs su visai le kitų dalykų, kaip minėjau kiti kolegos dėl deleguotojų, pavyzdžiui, teisės aktų. Komitetas labai aktyviai veikia šiais klausimais. Aš taip pat dirbau siektama paramos iš kolegos Ančias Presado. mes stengiamės išsiaiškinti, ar tai, kas daroma, tinka šiam komitetui. Mes sakėme, kad turime priimti e, labai svarbus sprendimus ir kad tai nėra šiaip savo, paprasti sprendimai, jų šiaip savo priimti negalima. Rytoj iš Ispanų, Ispanijos išdo ekspertai atvyks į mūsų komiteto posėdį, kalbėsime ir su jais apie metodą. Iš sekretoriato sužinojau, kad šiandien, šią popietę, jau gausime balsavimo sąrašų pirm, pirminį variantą. Mes galbūt galėsime papildyti tuos sąrašus. Tačiau, kad galbūt tie sąrašai ir nebus visai pilni, tačiau tas toks pirminis jų peržiūrimas gali būti naudingas. Tad labai svarbu, kad jau tas pirminis variantas mus pasieks, mums tai gali padėti. Manau, kad yra tokių dalykų, dėl kurių jau galima balsuoti, tačiau prie kai kurių dar reikės grįžti, apsitarti. Nes jeigu pozicijos bus pernelyg skirtingos, gegužės ketvirtą dieną gali balsuoti ir nepavykti, reikės susitarti dėl kitos datos. Tačiau dėl to reikės apsispręsti, dėl darbo metodų dar reikės apsispręsti. Šiaip paprastai aš suteikdavau žodį diskusijų pabaigoje pranešėjams – O dabar atvirkštinę tvarką tą ketinu padaryti. Na, kai kas iš kolegų jau minėjau, kad jiems paprastai žodis suteikiamas pirmiems. Tiesiog dar paklausiu, ar dar kas nors nori tarti žodį. Gal koordinatoriai norėtų dar pasisakyti? Regis ne. Tad, na, regisi jums, kolega. Teks pasisakyti pirmam. Lo siento, presidente. Ačiū. Labai trumpai. Dabar svarbiausia ne greitis, kuriuo dirbame, o kryptis, kuriame einame dirbdami. Mes lyg vardytume laivą Queen Mary, taip kad reikėtų iš karto pasirinkti teisingą kryptį. Manau, kad čia patriotinę gaidelę kažkokią, tačiau reikėtų pasilp, pasinaudoti Ispanijos pirmininkavimu, nors ne, ne visai pritariu valdžioje esančiai vyriausybei. Tad norėčiau padėkoti Jean-Paul Gozes, kuris gynė pranešėjus, bandė greitai labai dirbti mm, be vertimo. Mes nekalbėjome, ne, nedirbame savo kalbomis ir visą laiką palaikėme ryšius. Konservatorių frakcijos atstovė kalbėjo apie pradinį susitarimą, kurio esmė buvo ta, kad visi keturi pranešimai bus išdalinami keturioms frakcijoms. Atsižvelgiant į tai, kiek narių kiekvienoje frakcijoje ir atsižvelgiant į tai, kokia mūsų e, logika, kokia logika vadovaujamės. Mes bandome siekti bendros technikos. Aš nepasirinkau išsiskirti su savo partija, aš e, išsakau savo nuomonę, tačiau visiškai esu pasirengęs tiek su konservatoriais, tiek su kitomis frakcijomis dėrėtis. Tačiau tam, kad galėtume dėrėtis, reikėtų tarp žmonių pirmiausia susitarti. Ir būtent dėl to mes ir pamėginome dėti įvairias pastangas siekdami sukurti konsoliduotą tekstą. Mes ir toliau E, sieksime keistis informaciją, o mūsų pagrindinės išvados būtų tokios. Rizikos priežiūra ir arba sisteminės institucijos. Mano kolegų privalumai nesuskaičiuojami. E, kolegė Bular sakė, kad e, madų vaikomės, tačiau aš nesivaikau madų. E, na, gal rudens mada kokia nors, jeigu ateina, aš ją priimu ir jos dar tebesilaikau ir žiemą ir pavasarį. Na, nereiškia, tai nereiškia, kad aš jau įsikimbu kažkokios tai minties ir jos ir laikausi. Sugebu keisti savo požiūrį, Na, o dabar pavasarinė mada yra tokia, jau, kurią jau padiktavo G20 ir taryba su G20 strategija ir komisija e, su Barnie pasiūlymu, kurį jisai pateikė Kofinui Madride. Tai yra tokia mada, kurią gina taip pat ir jungtinės valstijos. Kitaip tariant, e, mada yra tokia, kad šnekama, jog reikalinga geresnė priežiūra sisteminė institucija apibriežti, reikalingi tam tikri aiškūs kriterijai. Ne tik tais reikalinga apibriežti e, institucijos dydį, o tam, kad e, ir, ir čia labai lemiamą vaidmenį vaidina e, veiklos tipas. Jeigu yra numatoma kažkokia dukterinė įmonė, e, E, tai reikėtų pasižiūrėti, ką įveikia, kokie yra santykiai tarp dukterinės įmonės ir motininės įmonės. Indėlių bankai ir investicijų bankai nėra vienas ir tas pats. Taip pat yra tam tikrų bankų, kurie dirba su išvestiniais produktais, kiti nedirba. Tai yra ne vienas ir tas pats. Kaip gerasi sprendimą? Čia buvo du priešingi argumentai ir jų, jie būtų buvo ginami. Visų pirma, buvo sakoma dėl to sąrašo e, jeigu, sakykime, viena kažkokia institucija įrašyta į sąrašą, tai yra sąrašui blogai, bet kita vertus e, tai duoda teigiamų taškų konkurencingumui. Na, buvimas sąraše yra arba gerai, arba, arba blogai, bet man tai, sakyčiau, yra esmės klausimas. Yra tam tikrų institucijų, kurių palikti negalima. Kartais institucijos gali bankrutuoti ir sistema nuo to nesugrius, tačiau kitos institucijos bankrutuoti negali. Tad kada tas institucijas galima tikrinti, kada reikia, kada reikia toms institucijoms mokėti į fondą, kad nemokėtų mokesčių mokėtojai, ką reikia daryti. Ar reikia laukti, kol tos institucijos pasiūs signalą, kad gali kilti kažkokia rizika? Ir jeigu sulaukėme tokio signalo, tai tada ar jau galima pasakyti, kad ta institucija kelia riziką ir dėl to turi mokėti pinigus į tam tikrą fondą, siekiant išvengti, kad į tą fondą mokėtų mokesčių mokėtojas. Na, viena kreždė dar ne pavasaris. Man atrodo, kad reikėtų tiesiog išsiaiškinti ir pamatyti tą momentą, kada rizika kyla iš tikrųjų. Ir dar paskutinis komentaras. Šita pavasarinė mada atsirado nacionalinėse valstybėse. Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybės pareiškė, jog jos nori įsteigti tam tikrus gelbėjimo fondus. Paimkime bank, e, Vokietijos banko kliento pavyzdį. Bankas turi e, dukterinę įmonę Londone. Klientas Prancūzijoje tokio banko, kuris turi dukterinę įmonę Londone, e, yra dengiamas iš fondo Prancūzijoje. Prieš keletą dienų parašiau straipsnį ir pradėjau tą straipsnį nuo citatos iš Biblijos. Samsonas ir Filistinai. Mes esame Filistinai. Mums reikėtų, žiūrėti, mums reikėtų vengti tokios situacijos, kada šventyklos lubos įgriūna mums ant galvos, ant mūsų galvų. Tačiau tokių situacijų reikia pradėti vengti tada, kai statoma šventikla. Čia ne mano pasiūlymas, čia yra toks pasiūlymas, kurį tiesiog pakartoju. Reikalingi du fondai. Kodėl du? Todėl, kad jų tikslai ne vienodi. Viena vertus e, indėlių garantijos, o kita vertus intervencijų garantijos, kad nemokėtų e, pati, mokesčių mokėtojai. Tam reikalingi du kriterijai institucijos e, rizika garantijų fondai, o gelbėjimo fondai reikalingas. E, jeigu kartais subankrutuoja kažkokia institucija, kuri negali bankrutuoti, nes e, visa sistema griūva ir visi filistinai turi prisidėti prie to šventyklos atstatymo. Jeigu mokesčių mokėtojas turi mokėti iš savo kišenės, tai tada yra problema. Ir reikia vengti kad mokesčių mokėtojas nukentėtų. Reikia kažkokio, reikia pasidėti e, kažkokį minkštą čiūžinį, kad tas e, mokesčių mokėtojas nenukristų taip skaudžiai. Ir reikėtų pasižiūrėti, kad kuriant tas institucijas, jos neatsisuktų prieš patį mokesčių mokėtoją. Manau, kad nereikia niekada leisti ateityje mokėti paprastam piliečiui už tas klaidas, kurias padaro bankininkai. Aš manau, kad daugelis žmonių tam pritars. Ir G20 e, posėdis e, dalyviai visi priminė, pri, pritarė tam išskyrus e, Zelandiją ir Dramblio kalno krantą. Kai kalbame apie grinuosius pinigus ir stebėsime, tai yra visai skirtingi dalykai negu tai, ką darome dabar. Anksčiau prieš Romos sutartį to padaryti negalim, negalėjome. Viskas yra susijęs su investicijomis Europoje. Tos investicijos gali pakengti realiai ekonomikai, mes tą jau matėme ir mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip spręsti problemą. O pabaigai norėčiau pasakyti, kad jeigu dabar neveiksime, tai neveiksime niekada. Kai tik praeis krizė ir jos poveikis baigsis, tai tada iš karto sugrįšime prie anksčiau susiklošiusios situacijos ir lauksime kitos krizės. E, galbūt tai bus ne tas pats produktas, kuris e, sukels krizę, bet kažkoks kitas rinkos produktas. Tačiau problema yra tokia. Mums reikia imtis atsakomybės tada, kada turime jos imti. Mes manome, aš manau, kad jeigu priimame veiksmą, e, jeigu priimame sprendimą veikti, tai jau kaip ir laimime mūšį. Manau, kad Londonui turėtų būti lengviau susitarti su ispanais negu su belgais, kai belgai pirmininkaus, juo labiau, kad visiškai neaišku, kas atstovaus e, belgus, pirmininkaujančius belgus, kadangi ten irgi mados keičiasi pagal sezoną. Manau, kad tokius dalykus reikėtų turėti omenyje ir jų neišleisti iš akių. Aišku, reikės man nueiti iš pažinties, nes e, dabar noriu, kad ponas Apatero pasisektų. Pone pirmininkė, negalėjau kalbėti trumpiau negu kalbėjau, klausimai labai sudėtingi, mes nu, turime pasiekti susitarimo tarptų, e, kas sutarė e, ir įtikinti kitus kolegos, kurie, kurie dar to E, tam nepritarė. Labai atvirai, labai konkrečiai ir konstruktyviai diskutavome su visais kolegomis, taip pat ir su šešėliniais pranašiais. Darbas vyko labai sklandžiai. Ačiū. Uh, but... Dėkoju. Maniau, kad esame sutaupę 10 minučių ir turėsime dar laiko, tačiau dar kolega nori pasisakyti. Prašau. Dėkoju. Norėjau pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė kolega Garcia Margajo. Uh, Na, nekalbėsiu apie sisteminę priežiūrą, net jeigu tai yra vienas iš esminių klausimų. Tiesiog vėluoti negalima. Po savaitės padėtis bus lygiai tokia pati, o ir protingiausia būtų galbūt pasinaudoti esamų procesų ir balsuoti. Ir balsuoti tada, kai, kai buvome tą ir numatę. Aš aišku irgi pasisakau už kokybę, bet aš manau, kad kokybės turi būti siekiama greitai. Mes turime laikytis prisimtų įsipareigojimų. E, reitingų agentūros yra prižiūrimos nuo sausio mėnesio. Tad manyčiau, kad paketą šį reikia priimti kuo greičiau ir jau didžiojo 20-ko kito posėdžio metu, iki to susitikimo tiksliau problema turime būti išsprendę. Tačiau turime nepamiršti vieno dalyko. Datų klausimas egzistuoja, aišku, ne viskam galbūt pavyks rasti iki tuo met sprendimą. Tačiau tuos klausimus išspręsime pamažu. Šis komitetas dalyvauja parlamentinėme procese, tačiau tą darome ne vieni. Tad turime atsižvelgti į tai ir turime atsižvelgti pat ir kitus komitetus. Pirmininkė, ačiū. Jeigu kas nors norėtų dar man kažką perduoti, aš dar būsiu čia keletą minučių, o ir dar posėdžiausime šią popietę. Turime atvirą koordinatorių posėdį. Pasisakymas ne į mikrofoną.